Dear colleagues, it is time to start and we can start. Kolegos, laikas pradėti. Visų pirma, darbuotvarkės tvirtinimas. Peržiūrėtas darbuotvarkės projektas buvo išsintinėtas visiems ketvirtadienį po pietų, jei niekas neprieštarauja, e, patvirtiname ją be pakeitimų. Toliau pirmininko pranešimai. Sąrašas ilgas. Visų pirma, tarp institucinės dėrybos dėl pasiūlymo dėl oficialios kontrolės sistemos, tarp institucinės dėrybos su taryba dėl e, teisės akto primimo per antrąją svarstymo pro, e, procedūrą prasidės šiandien toliau. Galimybė susipažinti su TTIP dokumentais. E, visi su e, TTIP susiję dokumentai dabar yra ribotos prieigos ir parlamentui yra prieinami e, tam tikrose svetainėse bei INTA komiteto elektroninėje svetainėje. Dokum, su dokumentais gali susipažinti tik parlamento nariai iš savo asmeninių kompiuterių savo kabinetuose nei politiniai e, patarėjai, nei parlamento narių patarėjai neturi galimybės su tais dokumentais susipažinti. Informacija apie tai buvo išsintinėta visiems Envi nariams paštu. Norėčiau priminti visiems, kad visi parlamento nariai turi e, teisę susipažinti su riboto naudojimo dokumentais e, Europos parlamento e, tam tikslui skirtoje skaitykloje. E, Taip pat norėčiau pristatyti dokumentinį filmą apie gamtą, kuris vadinasi sezonas. Jis buvo mm, paremtas Europos parlamento 2013-aisiais. Renginys įvyks trečiadienį gruodžio antrąją. Nariai gaus kvietimą į šį renginį. E, pokyčiai Envi sekretorijate. Izabel Findley e, išeis iš sekretariato lapkričio 16 ir pereityti į klim, klimato generalinį direktoratą. Ji dirbo sekretariate šešeris metus, daugiausiai užsiemė klimato klausimais. Norėčiau komiteto vardu padėkoti Izabelį už jos darbą, už pagalbą nariams ir palinkėti jai visokio pasloties jos naujame darbe. Penktas pranešimas įdomus. E, prieš kalėdinis kokteilis Aš pakviesiu jūs jis, nedidelį o, kokteilinį vakarėlį e, gruodžio 21-ąją, pirmatinį 16.30 nariai, kviečiami nariai ir padėjėjai. E, gausite kvietimą. Vertimas žodžių ištikrintas 20 kalbų, išskyrus estų latvių, maltiečių ir, kel, ir airių. Elektroninis Elektroniniai susitikimo dokumentai yra prieinami e, komiteto posėdžių prietaikoje ir renginys, posėdis yra transliuojamas internetu. Dabar perinu prie darbo tvarkės klausimų. E, vykstančių tarp institucinių dėrybų, ataskaitų, medicinos prietaisų ir invito diagnostikos medicinos prietaisų, nekeliai judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės ver, ribinių verčių tipo patvirtinimo ir kelių transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio mažinimo. Kaip įprasta, pirmininkas e, pra, informuoja komitetą apie įvykusius sutikimus. Kalbant apie medicinos prietaisus ir in vitro diagnostikos medicinos prietaisus, pirmasis susitikimas įvyko spalio 13 dieną. Trys institucijos pasikeitė nuomonėmis dėl daugybės svarbių politinių klausimų, kurie apima aprepti, apibrieštis bei daugybę klausimų susijusių su ekonominių subjektų prievolėmis. Kai kuriais klausimais. E, įstatymų leidybos institucijos susitarė, tačiau dėl kitų klausimų reikės dar susitikti. Antrasis susitikimas įvyko e, spalio 28-ąją. Ten buvo aptarti e, įrenginių e, perdirbimo ir panaudojimo klausimai, atsekamumas, taip pat E, unikaliųjų prietaisų identifikatorių sistemos klausimai. Trečiasis trilogas įvyks e, lapkričio 10-ąją. Toliau gardinį pranešimas dėl nekeliais judančių mechanizmų vidaus dėgymo variklių. Pirmasis susitikimas įvyko. Pirmieji du susitikimai įvyko spalio 15-26 ir institucijos susitarė dėl daugybės klausimų, dėl kurių jų pirminės pozicijos sutapo ir taip pat dėl jau galiojančios vidaus rinkos informacijos sistemos skirtos informacijos mainams tarp tipo patvirtinimo institucijų arba pirminės įrangos gamintojų galimybės patiems atlikti testus. Taryba pasiūlė surenkti papildomą techninį klausimą, susitikimą. Trečias e, klausimas, kelių transporto priemonių išmetamų teršalų tiekio mažinimo, des pranešimas. Pirmasis sustikimas įvyko spalio 21-ąją. E, įstatymų leidėjai e, pasikeitė nuomonėmis dėl įvairiausių pakeitimų apimančių e, teršalų ribinės vertės, amonijos teršo išmetalus, maksimalę masę taip pat, kūro suvartojimo skaitiklį, pavarų perengimo indikatorius ir kitus klausimus. Buvo sutarta dėl kompromisinio teksto keliais klausimais. Keletas nuostatų buvo perkeltos į techninį lygmenį, ypač dėl e, metano apskaičiavimo CO2 teršaluose. Taip pat buvo pasiremta UNECE e, dalelių e, matavimo programa. Tiek apie vykstančias E, tarp institucinės dėrybas. Ir dabar periname prie ketvirtojo mūsų darbo tarkės klausimo. Tai ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra. Pranešėjas yra kolega Mark Demesmeker ir iš karto suteikiu žodį jam pristatyti diskusiją šiuo klausimu. Prašau. Thank you, uh, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė, netrukus pristatysiu savo pranešimo projektą, bet prieš tai norėčiau paminėti, kad buvo iškilę rimtų problemų e, dėl pranešimo vertimo. Kartu su savo komanda ir Envi sekretorietu tikrai padariau viską, ką galėjau, tam, kad problemos būtų išspręstos ir tikiuosi, kad dabar jau visi turite teisingą e, pranešimo vertimo versiją. Tam, kad išvengčiau bet kokių nesusipratimų, aš pristatysiu savo pranešimą anglų kalba, o ne olandų kalba. E, ir iš tikrųjų tai yra rimta problema ir apie tai aš pranešiu ir Europos parlamento generaliniam sekretariatui. Na, o dabar paminėsiu šešis svarbiausius aspektus susijusius su mano pranešimu. Visų pirma, tai yra bioįvairovės praradimas, tai yra smūgis ir ekonomikai, ir gamtai. Dabar 2015 metais mes tikrai dar e, nenuveikėme visko, kad pasiektumėm 20 metų tikslus. Taip pat e, e, reikia siekti, kad tie tikslai būtų gyvendinti. Ir taip pat yra būtina, kad su gamtos apsauga e, susijusios direktyvos būtų pilnai gyvendintos, o ne peržiūrėtos. Taip pat yra būtina investuoti į e, bio įvairovę, tai e, turėtų būti visatmančios ES pagrindas, o taip pat reikia ir naujų novatoriškų sprendimų. Dabar plačiau pakalbėsiu apie kiekvieną iš šių šešių aspektų. Bio įvairovės praradimas yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriais susidurėme šiandien. Ir šis iššūkis yra susijęs su klimato kaitos ir taip pat išteklių trūkumų iššūkiais. Bio įvairovės praradimas atneša e, nesugražinamų praradimų, tai daro žalą ir gamtai, ir žmonėms, ir ekonomikai. Bio įvairovė e, turi didžiulę socioekonominę vertę. 2013 metais tai buvo paskelbta viena, vienu iš e, didžiausių problemų. 2015 metais mes dar e, esame tik pusiaukelėje, siekdami įgyventinti 20 metų tikslus. Ir ko gero, e, iki 2020 metų ES nesugebės pasiekti savo tikslų. Vos 23 procentai rūšių ir 16 procentų buveinių yra geros būklės. Tikrai buvo padaryta per maža pažanga siekiančio pagrindinio tikslo. Pažanga pastebima tik su dviem tikslais susijusios srityse - tai yra žuvų ištekliai ir invazinės svetimas rūšis. O rezultatas siekiant likusių tikslų yra visiškai nepakankamas, ypač kelintų susirūpinimą žemės ūkio ir miškininkystės srityse. E, vis dėlto teikia vilčių tai, kad tikslingos pastangos e, iš tiesų yra sėkmingos. Ir jau yra e, pavyzdžių, tai yra tam tikrų rušių sugrįžimas. Yra e, būtina e, e, atsižvelgti į atskiras sėkmės istorijas. 20 metų tikslus galima pasiekti, bet to vis dar yra esama didelio tobulėjimo potencialo. Vis dėlto yra reikalinga didesnė politinė valia, kad biologinės įvairovės nikimo problema iš tikrųjų taptų politikos prioritetu. Yra būtina suderinti suderintas požiūris įvairiose politikos kryptise šią problemą išspręsti. Taip pat noriu e, pastebėti, kad įvairūs sektoriai turi įsitraukti į paukščių ir buveinių direktyvų įgyvendinimą. Tai yra esminė sąlyga, norint, e, kad visa biologinės įvairovės strategija taptų tikrovę. Gamtos direktyvos yra Europos gamtos politikos kertiniai akmenis. Ir šias direktyvas galima avant la lettre laikyti naujoviškų reglamentavimų. Šios gamtos direktyvos padėjo sukurti unikalų tinklą Natūra, ir, bet visas e, potencialas dar toli gražu nėra išnaudotas. Dabar yra svarbiausia ne nauji teisės aktai, o teisės aktų įgyvendinimas. Geriausia turima praktika rodo, kad gamtos direktyvos yra labai svarbios gamtai, žmonių geroviai ir klėstėjimui, jeigu tos direktyvos būtų gyvendinamos tinkamai. Daugiau kaip 500 e, tūkstančių ES piliečių e, e, dalyvavo kampanijoje, kurioje buvo raginama atsižvelgti į pavojus gamtai Nature Alert Campaign labai svarbu, kad um, mes kartu su šešėlinės pranešėjais išsiuntėme e, laišką Europos komisijai, e, e, išreikšdami savo poziciją dėl galimos gamtos direktyvų peržiūros bioįvairovė turi didžiulę socialinę, ekonominę reikšmę ir dėl to tai būtina investuoti siekiant ES gerovės. Taip pat reikia į visą tai traukti ir visuomenę, ekonomiką. Jeigu mes nepasieksime 20 metų tikslų, tai reikš, kad mes per metus prarasime 50 milijardų eurų. Europos Sąjungoje viena iš šešių darbo vietų labai priklauso nuo gamtos. Natūra 2000 e, e, tinklo Um, administravimo išlaikymo išlaidos yra keletą kartų mažesnės už pridėtinę vertę. Kalbant apie bioirovės praradimo uh, poveikį sveikatai ir uh, visuomeniai, iš tikrųjų yra didelis, dėl to yra būtina investuoti bioįvairovę. Reikalingi ir papildomi novatoriški veiksmai. Aš uh, siūlau kurti tinklą tam, kad e, būtų galima kovoti su įvairovės nikimu ir tose teritorijose, kurios nepatenka į natūrą tinklą. Yra būtina kurti ir žaliosios infrastruktūros tinklą. Na ir baigdamas noriu pasakyti, kad mes negalime sauliaisti vėl pralaimėti. Mums yra būtina pasiekti 20 metų tikslų, tai yra būtina ir pačiai gamtai, o taip pat norint užtikrinti ir e, žmonių e, sveikatą bei gerovę, taip pat ir busimų kartų gerovę. Ačiū už Jūsų dėmesį, o dabar laukiu Jūsų pastabų ir klausimų. Ačiū, o dabar galime suteikti žodį šešėliniams pranešėms, ponė Lyts, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš pradžioje taip pat norėčiau pabrėžti, kad beirovė yra be galo svarbi visam mūsų planetos gyvavimui. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė pranešėjas. Tas pranešimas, kurį šiandien svarstome, yra pranešimas parengtas savo iniciatyva. E, tai yra Europos parlamento indėlis į vidurio laikotarpio peržiūrą. E, ko gero, e, e, taryba patvirtins savo išvadas gruodžio mėnesį. Na, o 2016 metų pavasarį komisija pas, parengs paskelbti savo išvadas. Pranešimas yra tikrai ambicingas. Ačiū už tai pranešėjui, taip pat ačiū už tai, kad jis labai konstruktyviai bendradarbiavo nuo pat pradžių. Rengdami šį pranešimą mes buvome ir susėdę kartu. Tikrai galiu pritarti daugeliu punktų, daugeliu aspektų, kurie paminėti šiame pranešime. Atskrai paminėsiu tik tais keletą dalykų. Ekonomikos vystimasis turėtų būti tvarus, jis turėtų būti susijęs ir su gamtos apsauga, buveinių apsaugą, gamtos išteklių apsaugą. Kalbant apie žemės ūkį ir miškininkystę, tai ir šiose sektoriuose reikia atsakomybės, nes šie sektoriai e, prisideda irgi prie e, rūšių vairovės išsaugojimo. E, tikslinga priežiūra yra geresnis požiūris negu kad apleidimas. Pavyzdžiui, mūsų, mano šalyje daug teritorijų yra saugomos, prižiūrimos. Daug ko tikimasi iš naujos reformuotos ES žemės ūkio politikos, tačiau svarbu, kad mes būtumėm kantrus. Naujasios priemonės buvo pradėtos taikyti tik prieš porą mėnesių ir reikia palaukti, kol bus pajaustas jų poveikis. Kaip ir pranešėjas, e, taip ir aš manau, kad abi gamtos direktyvos gali, padėti, gali pasiekti savo tikslų. Dabar yra svarbu, kad būtų politinės valios geriau tas direktyvas įgyvendinti. Čia didžiulis vaidmuo e, tenka valstybėms narėms, o taip pat ir regionams jos turėtų, jos turėtų sukurti geriausias tinkamas politinės sąlygas tam, kad žmogus galėtų dirbti kartu su gamta. Europos komisijai tenka irgi tam tikra užduotis. Čia turiuomenį, kad reikia peržiūrėti gamtos e, direktyvų įgyvendinimo gairias. Kai kuriuose vietose tos gairias turėtų būti sukonkretintas. Ačiū. Thank you very much. And now... Ačiū. Toliau, ponė Berder. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Marką ir norėčiau padėkoti jam už jo puikiai atliktą darbą ir lyderystę šią temą. Tai yra puikus pranešimas, yra pateiktos konkrečios rekomendacijos prie kiekvieno tikslo ir tam pritariu. Taip pat džiaugiuosi, kad šioje ataskaitoje raginama kuo greičiau įgyvendinti gamtos direktyvas, jeigu norime pasiekti 2020 metų biologinės įvairovės tikslus. Laikotarpio vidurio peržiūra, kurią atlieka komisija ir klausimai, kurie vyko praėjusį mėnesį, yra labai aiškus. Mes nepasieksime tikslų, jeigu nesimsime priemonių, taigi tai iš tikrųjų kelia grėsmę mūsų tvarumui, apsirūpinimo maistų saugumui, todėl neturėkime iliuzijų. Jau nepasiekėme tų biologinės įvairovės tikslų, kuriuos buvome nusistatę patys. Ir dėl 2020 metų. Ir dabar e, vėl rizikuojame nepasiekti tų tikslų. Komisi, iš komisijos trūksta lyderystės, o valstybės narės nėra pakankamai pasiryžusios įgyvendinti šios tikslus. E, tai yra, dokumentas yra puikus dokumentas. Pradžiai manau, kad komitetas galės remtis jo atliktų darbų ir valstybės narės galės imtis konkrečių veiksmų. Suprantame, kad tarp skirtingų politikos ryčių turi būti geresnė sanglauda. Žinome, kad reikia peržiūrėti žemės ūkio politiką, ją geriau integruoti į biologinės įvairovės klausimus, taip pat reikia geriau įgyvendinti priemonės ir reikalingas geresnis finansavimas valstybių narių lygmenių. Valstybės narės e, turi vykdyti stebėseną, turi dėti pastangas ir turi būti nustatytos griežtos bausmės. Valstybės narės privalo investuoti į savo biologinę įvairovę, nes tai yra svarbu, tačiau trūksta politinės valios, kad būtų imtasi veiksmų. Maničiau, kad mums jau reikėtų įvardinti kaltuosius ir juos sugėdinti. Mes turėtume aiškiai pasakyti, mums reikia, kad ir komisija, ir taryba imtųsi veiksmų dabar ir kad tie veiksmai būtų reikštingi. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir užduoti klausimą komisijai, kaip ši tema bus iškelta aukščiausių politinių lygmenių taryboje. Ir prieš keletą savaičių matėme, kas nutiko dėl transporto priemonių iš metalų kai mažinami standartai, mes negalime to leisti, kai kalbame apie biologinę įvairovę. Ir Pritariu pranešėjui dėl paukščių ir buveinių dokumento, jis negali būti sumenkintas. Dėl penkto tikslo, dėl invazinių rūšių, komisija dėjo pastangas rengdama sąrašą, bet iš tikrųjų sunku pasakyti, kam, ką galima leisti, ko negalima leisti ir tas sąrašas turėtų būti protingas. Norėtųsi, kad būtų daugiau darbo atlikta. Ir kitais klausimais reikia imtis grįžtesnių veiksmų ir komisija turi tai daryti, ir taryba, ir valstybės narės. Finansavimas yra labai svarbus veiksnys. Labai svarbu, kad jam būtų suteikta tinkama svarba. Markas aiškinamojoje dalyje e, teigia, kad gamta verkdama laukia pagalbos. Norėtųsi, kad tas balsas būtų aiškus ir garsus kiekvienoje valstybėje narėje. Ačiū. Ačiū. Pone Kadenbach. Sankis. Ačiū. Aš irgi savo ruoštą norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti pranešėjai. Bendradarbiavimas tikrai vyko puikiai, nepaisant to, kad kilo problemų dėl vertimo. Iš esmės, pranešimas jau atspindi būtent tai, ko mums ir reikia. O būtent jame ir kalbame apie tai, kaip siekiama bioįvairovės tikslų. Mes kaip politiniai atstovai E, kartais e, e, turime sustiprinti silpną, silpnai girdimą balsą. Iš tikrųjų, Europos komisija praeitie nepakankamai dėmesio skiria bei įvairovės išsaugojimui. ES lygmenių E, reikia rūpintis ne vien tik tais autostradų e, tiesimu, bet ir buveinių išsaugojimo. Ir dabar dažnai atsitinka taip, kad dar ne visiškai aišku, kas yra ta bio įvairovė. Uh, Kai kas sako, kad tai yra susiję su ES gebėjimu apsirūpinti maisto produktais e, ateityje. Kai kas sako, kad tai yra susiję su e, įvairiomis e, ekologinėmis paslaugomis. Austrijoje yra Alpių regionas ir ten yra unikalių buveinių, kurias reikia saugoti. Taip pat būtina, e, kad e, išsaugoti ir upių baseinus, e, siekiant išvengti potvinių ateityje. Be abejo, bio įvairovės saugojimas, valdymas kainuoja, bet kaip kad rodo audito rūmai, ten, kur yra rūmų ataskaitos, ten, kur teisingai investuojama, tos investicijos atneša daug E, e, gražos. Dabar mums trūksta, kad valstybės narės tinkamai gyvendintų direktyvas. Bio įvairovė gali veikti tik tada, jeigu e, bus kuriami ištisi tinklai. Ne, nieko nepasieksime, nepasieksime, jeigu kai kurios valstybės narės sieks labai ambicingų įvairovės išsaigomo tikslų, o kitos valstybės narės nedarys nieko. Aš tikiuosi, kad e, tas komisijai išsiųstas laiškas, kurį gavo komisarai Velė ir Timmermans, e, e, aš tikiuosi, kad tas laiškas kažką pakeis, kad bus suprasta, kaip yra būtina skubiai pasiekti bio įvairovės strategijos tikslų. Jeigu kažką prarasime, tai bus labai sunku tai atkurti. Kalbu ne vien tik tais apie rušių išsaugojimą, bet ir tos planetos, kurią mylime ir kurią pažįstame išsaugojimą. Ačiū. Ačiū. Toliau, ponė Vailan. Dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą dėl šios pranešimo, taip pat už bendradarbiavimo dvasę su šešėliniais pranešėjais Ir nors yra su vertimu susijusių problemų, pranešimas vis tiek yra labai geras. Manau, kad labai laiku esame visi perspėti, yra nustatyti tikslai dėl biologinės įvairovės strategijos ir gamtos apsauga patiria krizę. Todėl pritariu, džiaugiuosi, kad yra tokia galimybė pritarti geresniam įgyvendinimui. Manau, kad visi pritarėme svarbiausiams klausimais, kurie yra paminėti dokumente. Labai svarbu išsaugoti paukščių ir buveinių direktyvą. Turime du puikius e, gamtosaugos teisės aktus ir juos tikrai vertėtų pagirti ir tai to tikrai nereikėtų sumenkinti. Dėl kokybės patikrinimo reikėtų stengtis įgyvendinti tas nuostatas, kurios jau dabar yra, o ne sumenkinti nuostatas nuolat vertinant e, kai kurios rūšys, kai kurių, kai kurių rūšių apsauga yra tiesiogiai nurodoma šiuose dokumentuose. Todėl nereikia abejoti dokumente nurodytais klausimais svarbiausia problema yra ne pats dokumentas, bet prastas jo įgyvendinimas. Todėl reikalingi teisės aktai, kurie padėtų išsaugoti biologinę įvairovę, kad būtų galima tais dokumentais remiantis imtis praktinių veiksmų. Džiaugiuosi, kad pirmininkas įtraukė ir mano pasiūlytą pakeitimą, kad būtų raginama komisija nurodyti geresnės gairias valstybėms narėms dėl įgyvendinimo ir dėl keitimosi gerąją patirtimį devynios Europos Sąjungos, dėja ne mano šalis, ne Airija, pritarė e, kartu su pusė milijono, kartu su pusė milijono piliečių kreipėsi į Europos Sąjungą su prašymu nesumenkinti šių teisės aktų. Todėl tikiuosi, kad Europos parlamentas taip pat e, prisidės prie šios paramos, e, prašydamas komisiją nesumenkinti dokumentų. Puiku, kad raginama imtis veiksmų. Visi suprantame, e, kokią, kokį didelį vaidmenį atlieka apdulkinantis važiai, vabžiai, bitės ir kaip svarbios jos, kokios svarbios jos yra ūkiuose. Apdulkinančių vabžių mažėjimas yra puikus pavyzdys, kaip įvairios politikos neprisideda prie gamtos, saugos, prie gamtos išsaugojimo. Todėl m, mm, dirbu su pranešėjais, su šešėliniais pranešėjais, su pranešėju ir tikimės, kad a, biologinės įvairovės apsaugos priemonės bus dar labiau sustiprintos. Ačiū. Toliau, ponė Džiavor. Ačiū. Kaip šešėlinis, kadangi šešėlinis pranešėjas nėra, pasistengsiu perteikti jos mintis. Pirmiausia, mes e, turime išnagrinėti problemas, kurios rodo, kad biologinės įvairovės rytyje santys teisės aktai yra labai svarbus, siekiant išvengti aplinkosaugos krizės visame pasaulyje. Todėl puiku, kad šie įstatymai, šiais įstatymais yra šį įstatymą yra veiksmų pagrindas. Kalbant apie biologinės įvairovės strategiją ir apie laikotarpio vidurio peržiūrą, tai norėtume pasakyti, kad reikia suprasti, kad dauguma tikslų, kurie įtraukti į biologinės įvairovės strategiją, nebuvo pasiekti iki šiol. Ir e, kalbant apie tą laikotarpį iki 2020 metų, tai regis tai yra daugiau svajonės nei tikrovė, kai dėl e, tikrų veiksmų ES, kad būtų pasiekti šie tikslai. Europos aplinkosaugos agentūra parengė ataskaitą, kurioje nurodo, kad pastaraisiais metais ES vykdyti veiksmai yra susiję su ES sąjungoje patvirtintais dokumentais, būtent paukščių ir buveinių direktyva. Todėl bet kokios pastangos susilpninti teisės aktus e, neprisidės prie biologinės įvairovės apsaugos ateityje. Dėl kokybės patikrinimo kurį vykdo komisija. Tai mums kelia susirūpinimą, nes tai yra nauja galimybė lobistams ir kai kurioms valstybėms narėms sumenkinti esamus teisės aktus, būtent paukščių ir buveinių direktyvą ir mes turime tam pasipriešinti. Norėčiau pritarti pranešėjui ir kitiems šešėliniams pranešėjams, kurie teigia, kad didžiausia problema yra neteisės aktai, bet jų įgyvendinimas. Mano šalyje, Vengrijoje, yra šimtai atvejų, kai nėra valdymo planų, todėl jie turi būti parengti, turi būti aiškus ir jų vis dar trūksta. Dėl Natura 2000 tinklo finansavimo finansavimas nėra užtikrintas, neįmanoma pasiekti tikslų be aiškaus finansavimo. Dar reikėtų pasakyti, kad horizontalaus pabudžio teisės aktai yra labai svarbus. Reikia kalbėti ne tik apie žemės ūkį ir miškininkystę, bet ir apie specialų planavimą, transporto politiką. Ir galiausiai reikėtų pasakyti labai aiškiai. Biologinės įvairovės politika turi būti sustiprinta ir ją tu. Ir šioje situacijoje Europos parlamentas turi atmesti mėginimų susilpninti ES teisės aktus biologinės įvairovės rytyje, nes jeigu mes to nepadarysime, tai niekas kitas to nepadarys. Ačiū toliau, ponas Afronte. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, ką pasakė kiti šešėliniai pranešėjai. Iš tikrųjų, kalbant apie ilgalaikės perspektyvas, tai e, pranešėjas piešia gana liūdną vaizdą, kalba apie tai, kaip nyksta rūšis ir taip pat sako, kad e, e, dar esame labai toli nuo tų tikslų, dėl kurių susitarėme prieš penkerius metus ir kurie turėtų būti pasiekti 20 metais. Apie tai kalba e, būtent pranešėjas savo dokumente. Ir aš tam irgi pritariu, pritariu ir dar vienam dalykui. Mūsų piliečiai reikalauja, kad nebūtų peržiūrimos gamtos direktyvos, jos turėtų būti geriau įgyvendinamos. E, reikėtų užtikrinti, kad direktyvos atneštų konkretesnių rezultatų, kad būtų geriau įgyvendinamos. Pranešime yra tikrai daug aspektų, kuriems pritariu. Gal pateiksiu dar ir porą pakeitimų, kurie turėtų dar labiau praturtinti tekstą. E, pranešėjas pranešimo įžanga kalba gerokai griežčiau, negu, o paskui toliau, tolimesnėme tekste e, tos formuluotės susilpnėja. Taip pat yra kalbama ir apie ekonominius kaštus. Manau, kad reikia kalbėti ne tik apie tai, kiek prarandame, bet ir ką galėtumėm išlošti tinkamai gyventinę šias direktyvas. Tai manau, kad apie tai reikia kalbėti ir pačiame pranešimo tekste. Pranešime kalbama apie ateinančius penkerius metus. Bet nėra atlikta analizė, kas netinkamai buvo įgyvendinta per praėjusius penkerius metus. Dar vienas svarbus dalykas. Na, iš tikrųjų, pranešimai reikalauja daugiau informacijos apie tai, ką daro Europos e, Sąjunga saugodama e, bio įvairovę. Ir mes galėtumėm e, didesnį dėmesį kreipti tai, ką sako piliečiai, sustiprinti jų balsą. Toliau E, bio įvairovės ir gamtos vertė kaip po tokia. Dažnai kalbam apie tai, ką gamta e, reiškia žmogui, bet gamta turi dviejopę vertę. Gamta turi teigiamas reikšmės e, žmogaus veikatai, geroviai, socioekonomikai, bet yra vertinga ir kaip pati tokia. Toliau pranešėjas sako, kad su žuvininkystė ir su invazinėmis e, žuvų rušimis e, susiję tikslai e, yra tinkamai siekiami, bet tai yra ketvirtas ir penktas tikslai. Iš tikrųjų yra sukurta gera ES žuvininkystės politika, ją reikia tinkamai įgyvendinti, bet, pažiūrėjau, viduržėmio jūros regione E, yra tokių ekosistemų, kurios labai kenčia ir e, žinome, kad 93 procentuose iš tokių labai kenčiančių ekosistemų žvejoja ES laivai. Aš dar pateiksiu konkrečius e, pakeitimus apie tai, ką kalbėjau. Ponas Florence. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau pasakyti, Taip, aš ir savo miške pastebėjau, kad e, nyksta rūšis. Mes e, tiesiog stovime ir nieko nedarome, matydami, kaip e, rūšis nyksta. Aš paaiškinsiu, koks yra mano požiūris. Aš dalyvavau pirmosiose diskusijose apie bioįvairovę. Mes anomet tikrai turėjome labai daug vilčių, kad viskas pasikeis į gerą. Bet pažvelkime į šį pranešimą pranešėjau, aš tikrai negalėčiau parengti geresnio dokumento, kaip kad sakė mano kolega iš APP frakcijos. Aš tikrai pritariu šiam pranešimui. Bet man atrodo, kad šiame pranešime nepakankamai daug kalbama apie ūkininkus, Pagalvokime apie tai, jeigu ūkininkam primėsime griežtesnės taisyklės, ar jie tikrai kažką pakeis. Man atrodo, trūksta bendradarbiavimo su ūkininkais. Dabartinės taisyklės yra tarsi nukreiptos prieš ūkininkus, bet nepadeda ūkininkams. Įsivaizduokime, kad e, ūkininkas E, e, savo ūkiją laiko 80 tūkstančių viščiukų, bet jam už viščiuką, vieną viščiuką yra mokami tik centai ūkininkui išgyventi. Kaip išgyventi pienininkams? Jeigu mes kursime tokias taisyklės, kurios bus nukreiptos prieš ūkininkus, tai tos taisyklės sužlugs. Yra nemažai gerą išsilavinimą e, turinčių ūkininkų. Pirmininkas yra vienas iš tokių. Ir iš tikrųjų jie teikia daug vilčių, bet mes turime ūkininkams padėti. Mes į šį projektą turime įtraukti ir ūkininkus. Jeigu mano regione ūkininkas e, valdo 3000 e, hektarų, tai jis e, e, gal ir nepadarys didelio poveikio e, bio įvairoviai, bet pagalvokime apie smulkus, smulkius ūkininkus, kurių yra daug ir kurie turi daug smulkių sklypelių. Jeigu jie kažką darys, tai gali situacija tikrai pasikeisti. Yra būtina į visą šį projektą įtraukti ir ūkininkus, jeigu uh, to nepavyks padaryti, visas projektas sužlugs. Dabar dėl žalinimo priemonių. Aš manau, kad jos jau dabar sužlugo. Jos jau yra sužlugusios. Jau sužlugo ar valstybės narės, kurios turi tokias priemonės įgyvendinti. Niekas ūkininkams tinkamai nepaaiškina, kaip tas priemonės reikia e, įgyvendinti e, mes įvedame žalinimo priemonės, sakydami, kad tai padės E, e, išsaugoti e, bio įvairovę, bet tos priemonės visiškai nepasiteisina. Mes jau panašių priemonių imamės 30 metų, bet jos net neša jokios naudos. Mes turime tas šalinimo priemonės pripildyti gyvenimo. Mes turime kalbėti ir su ūkininkais, ir su medžiotojais. Bet jeigu mes sėdėdami šiltoje kėdėje Briuselėje, kursime taisyklės, nesižvelgdami į ūkininkus, jos nepasiteisins. Jos nepadės išsaugoti bio įvairovės mano regione, Alpėse. Ir tuomet e, mes savo ūkininkams e, tiesiog e, tik galėsime nupasakoti, kaip atrodė vienas ar kitas e, išnykęs gyvūnas. Čia toliau ponas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir ponė Dėmes Materį, dėkuoju Jums už puikų pranešimo projektą ir už tokį gerą jo pristatymą mūsų komitete. Man atrodo, aš sutinku su visais e, jūsų siūlymais. Noriu padėkoti jums už tokį pranešimą. Atšvelgiant vis dėlto visą tai, e, mm, girdžiu daugelį dalykų, kur, kur, kurie mm, man primena savo pranešimą renktą prieš penkis metus. Buvo pasiūlyti tie patys sprendimai, tos pačios išvados ir mm, sulaukė tokios pat, ko ne vienbalsės paramos, kokią matom šiandien čia. Manau, turime išlikti realistai. Mums labai rūpi bioro, bio įvairovė ir parlamentui, ir mūsų komitetui. E, mums rūpi šis klausimas bendrai. Tačiau tuo pat metu mūsų vyriausybės, e, mūsų partijų nariai, ar socialdemokratai, ar konservatoriai, ar liberalai, kurie neįgyvendina ir nepalaiko tokios politikos. Todėl labai lengva balsuoti už bioįrovę, garsiai apie tai kalbėti. Tačiau viskas, viskas tampa sudėtingiau, kai e, reikia pasirinkti, kuriuos interes, interesus ginti. Būtent tuo met turime ryštingai pasisakyti už bio įvairovę, todėl pritariu e, Demesmakerio siūlymui netaikyti teisėkuros aktų E, supaprastinimo procedūros šiam atvejui. Bioįvairovės krizę apibūdinčiau kaip tylę krizę. E, tai tyli krizė, ne, ne, nebili krizė, net, net, net jeigu tai yra didžiausia, kada mus ištikusi krizė. Taryba tyli ir kažkodėl ne, nerengė papildomų tarybos posėdžių, kai, kai iškyla krizė. E, Ji rengia susitikimus kitais klausimais, tačiau visiškai tyli šiuo klausimu. Todėl, kad galbūt tarybos atstovai galėtų atsakyti šį klausimą. Manau, kad bioįvarovės praradimas kelia daug didesnių iššūkių Europai nei dabartinė pabėgėlių krize. Matėme, kiek ministrų posėdžių pabėgėlių klausimais jau surenkta ir abejoju, ar kada nors ten bus svarstamas e, bioįvairovės klausimas. Norėčiau, kad e, taryba į, tą, į tai, tai paaiškintų. Dar vienas rytis, kuri konkuruoja su šiuo klausimu, tai mūsų bendroji žemės ūkio politika. Lengva kaltinti valstybės narės, bet pažvelkime į save. Mes susilpninome ekologiškąją žemės ūkio politiką, taip pat ir šiame parlamente. Ir kai iškyla konkuruojantis interesai, mes nesilaikome taip tvirtai savo principų, kaip turėtumėme. Būkime realistai ir šiuo klausimu. Turiu vieną klausimą komisijai dėl bendro e, ža, be, bendro praradimo fina, klausimo. Pirmininkė dar, galiausiai dėl įgyvendinimo užtikrinimo. Tai didžiulė probla, problema ir aplinkosaugos agentūra akcentuoja tai savo e, gamtos būklės apžvalgoje. E, Aš norėčiau, pavyzdžiui, pakalbėti apie mm, paukščių medžioklę Maltoje. Viską žinome, kai atėjau į parlamentą 2009-aisiais ir čia cituoju Europos komisijos pranešimą spaudai. 2009 rugsėjo 10 e, buvo patvirtinta, e, teismas akcentavo, kad paukščių medžioklė Maltoje pažeidžia įstatymus. Prieš šešis metus, kada paskutinį kartą rašėme kokį laišką komisijai dėl e, paukščių direktyvos komisijai. Madora, kad prieš kelias savaitės. Kodėl 2015 Europoje nėra galimybės kažkos surenkti, jeigu viena maža valstybė ar kita didelė valstybė neįgyvendina e, patvirtintų teisės aktų. Kodėl nu, mes negalime priversti tos valstybės elgtis tinkamai? Galbūt komisija galėtų paaiškinti, kodėl tai taip sunku, nes aš tiesiog to nesuprantu. Ir jeigu mums nepavyksta to pasiekti, kaip mums tuomet pavyks pasi, pasiekti tikslų, kuriuos išsikėlėme? Uh, E, šią bioįvairovės direktyvą. Labai ačiū. Toliau kolega Šraiber Pirek, prašom. Voorzitter, ik heb uh, veel energie in dit. Ačiū. Sako ponė Šreikir. Aš šiam pranešimui skiriu labai daug e, e, energijos ir ne tik aš, bet ir kolegos. Aš pati rengiau pranešimą šiuo klausimu. Mes, Europos parlamento nariai iš Niderlandų, e, Olandijos e, miestų merai, didžiulė grupė žmonių, kalbame apie tai, kaip keliama pavojų žemiai E, tai, taikydami priemonės, kurios yra išvardintos šiame pranešime. Manau, kad pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai padės mano valstybė ir kitoms šalims tiesiog išvardindami tos klausimus šiame pranešime ir bandydami kažką nuveikti, sprendžiant jas. Niderlandų valstybės sekretorius parašė laišką parlamentui šiuo klausimu ir manau, kad Olandijos žemės savininkai, kaimo vietovių atstovai nemano, kad šiame laiške išvardinti aspektai jiems yra aktualūs, jie nemano, kad tai yra jų problema. Daugybė valstybių narių įgyvendina priemonės pagal Natura 2000 programą. O Niderlandėse daug tokių projektų įgyvendinta. Ir e, šalise, tokiuose kaip Niderlandai, mes bandome įgyvendinti Natura 2000 žemės ūkio sektoriuje ir, ir kitose sektoriuose, tačiau išlieka nemažai problemų habitatų reglamento 23 straipsnis numato, kad privalu e, laikytis tam tikrų politikos nuostatų ekonominių ir socialinių požiūrių žemės ūkio sektoriuje. Tačiau tai, neuž, tai nedaroma. Turime išlikti nuoseklus įgyvendinami šį teisės aktą ir buveinių direktyvos 17 straipsnį svarbu nusekliai viską įgyvendinti. Manau, kad yra daug su, su, sumaišties dėl septinto straipsnio įgyvendinimo. Jis įgyvendinamas ir suprantamas skirtingai. Kas yra aktualu, kas, kokios priemonės yra netidėliotinos. Ta skirtingos valstybės suvokia skirtingai. Todėl e, aiškinimas turėtų būti nuseklesnis. Taip pat yra daug nesupratimo su, neteisingai suprantama ir, ir politikos nuostatos ir jos gairės. Pavyzdžiui, e, pavojingos. pavojingos medžiagos arba pa, pa, pavojingos priemonės e, ir dotacijos, kurias skiria valstybės narės pavojingams, e, gamtai pavojingiams projektams įgyvendinti. Ar iš tikrųjų tuos pinigus, sakiau, tai panaudoti. Yra problemų šiandien ne tik Niderlanduose, bet ir daugelį kitų valstybių narių. Manau, kad stinga nuoseklumo gyvendinant ir politiką, ir, ir užtikrinant įgyvendinimą, ir per daug biurokratijos, per daug ideologijos ir ta ideologija kenkia aplinkai ir kaimo sektoriui. 14 ir 15 punktuose kaltinamas žemės ūkio ir žuvininkystės sektorius. Tačiau reikia pasidomėti ir kitais sektoriais. Iš mokslininkai dažnai atmenta kai kuriuos faktus ir dažnai pasitelkiamos drakoniškos priemonės, sprendžiant problemas, kurias galima būtų išspręsti kitaip. Ir kai kurie e, klausimai išlieka tabu, bet kokiu atveju. Šeimų ūkiai žemės ūkio srityje dažnai prilyginami stambioms įmonėms ir jiems pritaikomos tos ypač griežtos priemonės, kurių nebūtinai reikia. Manau, kad tas priemonės reikėtų atidžiau išnagrinėti. Manau, kad reikėtų tinkamiau suplanuoti investicijas. Manau, kad žemės savininkai yra baudžiami, o tai nėra Natura 2000 programos tikslas. Kai kurios politikos priemonės, kai kurios priemonės turėtų būti tinkamai gyvendinamos. Manau, kad ši situacija aktuali ne tik Niderlandams, turime laikytis gairių, kad išspręstume problemas. Ir a, noriu paklausti, ar Europos komisija yra pasirengusi pasvarstyti, ką galima būtų nuveikti žemės ūkio ir statybų sektoriuose, kad užtikrintume geresnį gyvendinimą. Kalbu apie trečią punktą. Bet koks projektas, kuris nėra tiesiogiai susijęs su aplinkos tvarkymu aplinkos priežiūrą. Manau, jog turime ypač atsižvelgti tai, kas jau nuveikta aplinkosaugos srityje valstybėse narėse ir turėtume papildyti jau egzistuojančias priemonės. Nacionalinės įmonės turėtų sulaukti paramos vietos ir regionų lygmenių dėgiamos priemonės turi būti paremtos, nes dažnai tai yra teigiamos priemonės ir, ir jomis pasiekima teigiamų rezultatų. Taigi čia yra daugybė spragų. Manau, kad mūsų ankstesnis premjeras Balkenendė jau yra kalbėjęs apie šią problemą praeitie. Palaikau Natura 2000 programą ir noriu ją toliau palaikyti, tačiau didžiosios e, tarptautinės įmonės ir aplinkosaugos NVO dažnai nekalba apie tai, kas yra tikrai būtina. Labai ačiū, dabar pane Dionaru. Ja. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai už tokį išsamų pranešimą, noriu akcentuoti mano galva svarbų dalyką direktyvų gyvendinimo užtikrinimas ir jų veiksmingumo įvertinimas. Iš tikrųjų, buveinių direktyvos tekstą reikia įgyvendinti, tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbų dalyką - kormoranus. E, egzistuoja reglamentas saugantis šią paukščių rūšį, tačiau ir dėl susijęs su gilavandenių žuvų išteklių išteklių būvių. Todėl raginu išsiaiškinti, ar galiojančios direktyvos daro šioms rūšims teigiamą poveikį. E, kolega Demesmekeris ragina valstybės narės parengti iniciatyvą dėl, e, dėl apdulkinimo. Dėl vabzdžių apdulkinančių augalus tai yra svarbu, tačiau mes pas, patikėme pasiūlymą šiuo klausimu, nežiūrinti tai, e, didelė dalis šio komiteto atmetė šią iniciatyvą. Galbūt reikėtų visų pirma pradėti nuo veiksmingų, kasdienių, paprastų priemonių, kurios gali duoti veiksmingų rezultatų. Labai ačiū. O dabar paprašysiu pasisakyti Europos komisijos atstovę, ponę Ledūzo. Pirmininkas atsiprašo už savo tarimą, sako, kad jam reikia dar pasipraktikuoti, kaip teisingai ištarti pavardas. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ačiū pirmininkė. Komisijos vardu norėčiau pritarti taip puikiai parengtam e, pranešimo projektui, kurį rengė ponas Demes Maker. Norėčiau padėkoti ir šešėliniams pranešėjams Dokumente pabrėžiami patys svarbiausi dalykai, kurie yra ir komisijos ataskaitoje. Taip pat paminimas, paminimas kiekvienas tikslas, pabrėžiama esminė biologinės įvairovės ir ekosistemų svarba mūsų ekonomikoje. Komisija Taip pat pabrėžė, kokios bus pasiekmes, jeigu nebus pasiekti tikslai, nurodė, ko trūksta, koks yra to trūkis ir kokiu pastangu reikia įgyvendinant biologinės įvairovės dokumentą. Ir šis dokumentas dar labiau sustiprina ir papildo komisijos dokumentą. Dėl skirtingų klausimų, poniai Beder, norėčiau atsakyti štai kaip. Mes parlamento ir tarybos išvadas išnagrinėsime ir nustatysime, kokiu veiksmu ir kokiu tolesnių veiksmų reikės imtis. Ponai Brandley, atsakyčiau, kad mes nuolat dirbame e, siekdami išvengti biologinės įvairovės praradimo. Esame parengę dokumento rezultatus po viešųjų konsultacijų ir imamės tolesnio darbo šioje srityje. Komisija e, pritarė tam, kad būtų atliktas poveikio vertinimas ir vėliau per kitus mėnesius imsimės tolesnių paskesnių veiksmų. Dėl kitų užsakytų pastabų ir e, dėl dokumentų mes pasižymėjome išvadas dėl kokybės patikrinimo, kaip veikia gamtos saugos direktyvos. Kaip žinote, komisija nagrinėja turimus įrodymus ir preliminarius rezultatus pateiks e, konferencijoje, kuri vyks lapkričio 20 dieną. Taigi dar kartą ačiū Jums už atliktą darbą ir lauksiu galutinio pranešimo. Labai ačiū. Aš dar kartą noriu padėkoti visiems diskusijos dalyviams. Netrukus suteiksiu žodį ponui Demes Meker, kuris pateiks baigiamasias pastabas apie savo palankiai sutiktą pranešimą, bet dar prieš tai noriu suteikti žodį tarybai, nes buvo pateikta tarybai gana daug nemalonių klausimų. Aš Laikinai pavaduoju pirmininką, pirmininko kėdėje esu tik svečias, bet manau, kad e, ir taryba vis dėlto turėtų pasisakyti. Juk ir taryba turėtų imtis veiksmų. Pabandysiu uh, įtikinti pirmininką, kad jis kreiptųsi ir į tarybą. Na, dabar baigiamasi žodis ponui Demes Meker. Ačiū pirmininkė. Džiugu, kad sakyčiau, pasiektas konsensusas dėl pačių svarbiausių pranešimo sudėdamųjų dalių. Norėčiau padėkoti kolegoms už pritarimą. Negalime nepasiekti 2000, tikslų iki 2020 metų. Ir todėl reikės didesnės politinės valios, kad pasiektume tikros pažangos, mums reikia griežčiau įgyvendinti nuostatas, reikia toliau integruoti šios klausimus į kitas sritis. Nenorime kad būtų peržiūrėtos gamtos saugos direktyvos. Atidžiai išklausiau uh, šešėlinių pranešėjų ir kitų kolegų užsakytas pastabas, išklausiau ir visas kritinės pastabas, o toliau kalbėsiu olandiškai. Dokumente aiškiai rašoma, kad reikalingas darbas, į kurį turi būti įtraukti įvairių suinteresuoti asmenys ir regionų lygmenių ir vietos lygmenių, turime įtraukti ir ūkininkus, kaip nuro, tą patį nurodė ir komisija. Direktyvoje turi būti ir pakankamai lankstumo kad būtų galima išspręsti su įgyvendinimu susijusias problemas, kurias minėjote. Uh, Ir tos problemos tikrai susijusios ne dėl direktyvos nuostatų. Suprantama, visada galima tobulinti tekstą, kad galėtume Europos parlamento vardu nusiųsti stipresnį aiškesnį signalą. Ačiū. Oh, so, Kągi, labai ačiū. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad pakeitimus galite teikti iki lapkričio 16 dienos vidurdienio. Na, o balsavimas Envi komitete yra numatytas gruodžio 21-22 e, dienomis. Na, o plenarinėme posėdėje bus balsuojama ar sausio, ar vasario mėnesį, taigi dar turime laiko padirbėti tam, kad pasiektumėm puikų rezultatą ponai ir ponios. Dabar eikime prie penkto darbo tvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis Europos komisija dėl nelaisvėje laikomų banginių arba bangininių gyvūnų. Aš norėčiau suteikti e, žodį Kalt Tyler iš žaliųjų frakcijos. Ačiū. Komisija tikriausiai žino, kad 311 įvairių bangininių, banginių delfinų ir jūrų keulių laikoma laikomos 27 valstybėse. Tai yra, e, tarp jų yra įvairių rūšių, 10 e, banginių, E, taip pat prieš dešimt jūrų keulių ir vienas Amazonės upės delfinas. Jų e, laikymo sąlygas reglamentuoja ES zoologijos sodų direktyva ir e, jos tikslas yra užtikrinti bioįvairovės globą. Vakar per Britų televiziją rodė filmą tie gyvūnai gali per dieną nukeliauti šimtą kilometrų ir panerti labai giliai, kai tuo tarpu e, jie laikomi nelaisvėje, turi tik vieną procentą tų galimybių, kurias gali turėti e, gyvendami laisvėje. Neužtikrin, neužtikrinama natūrali jūrų aplinka, daugybė e, jums jiems skirtų baseinų yra labai seklus ir maži, kai tuo tarp jie kaip ir e, grobuonys laikomi nelaisvėje pradeda iš, elgtis pagal tam tikrą elgesio modelį. Nelaisvėje gyvenantis bangininiai iš, iš skirtingų pasaulio geografinių regionų gali pakeisti gyvūnų grupės dinamiką ir e, pasireiškia agresyvus elgesys, taip pat jie dažniau serga, da, netgi dažniau nudvėse. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra a, apkaltintas įvykdęs nusikaltimą, mes jį patalpiname į kalėjimą, bet be jokios teisės pateikti skundą ir tiems gyvūnams jokios galybės nesutikėme. Turiu du klausimus komisijai. E, remiantis ES zoologijos sodų direktyva, pagal kurią numatoma, kad būtina sukurti tokias sąlygas rūšims, kurios atitiktų jų e, įprastinės gam, gamtinės sąlygas ir privaloma užtikrinti, tobulinti tą laikymo nelaisvėje aplinką. Ar komisija galėtų užtikrinti, skatinti, kad banginiams e, būtų suteikiamos geresnės sąlygos? Ir ar gali komisija patvirtinti, kad e, šiuo atveju įgyvendinamos zoologijos sodų direktyvos nuostatos? Taip pat atsižvelgiant į mokslininkų paskelbtus duomenis dėl bangininių smegenų ir jų protinių sugebėjimų, ar komisija nemanytų, kad būtų vertinga e, paraginti valstybės narės peržiūrėti, e, bendrai peržiūrėti tų bangininių laikymo nelaisvėje tinkamumą ir reikalingumą? Merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. E, nelaisvėje laikomų banginių padėtis tikrai kelia susirūpinimą. Iš tikrųjų, šiandien Europo 300 e, okrų ir delfinų yra laikomi e, vandens parkuose ir galima kalbėti apie dvi problemas kalbant apie jų laikymą nelaisvę. Visų pirma, jų fizinės sulaikymo sąlygas jos tikrai neprilyksta darybėms vandenynams. Antra, atsižvelgiant į apgailėtinas jų išgyvenimo sąlygas ir tai, kad e, jų kai kurioms rūšims, e, kai kurios rūšis yra nykstančios. Taip, taip pat nepamirškime, kad reikia kovoti, puoselėti tas rūšis, kad jos neišnyktų. Uh, kai kurie gyvūnai gali nuplaukti labai didelį atstumą per dieną. Ir kai kurie iš tų gyvūnų yra nepaprastai protingi ir jiems tenka gyventi vos kelių dešimčių kvadratinių metrų baseinuose. Jiems trūksta šviesos, dažnai jiems tenka dalyvauti e, spektakliuose, pasirodymuose beveik kasdieną skirtose pralinksminti auditoriją. E, tokios situacijos sukelia papildomą stresą ir todėl tie gyvūnai nebesugeba daugintis nelaisvėje ir tai reiškia, kad e, įvežami nauji gyvūnai laikymų zoologijos soduose. Ar komisija uh, rem, remdamas ES įstatymais, e, ypač prievalę numatytą zoologijos sodams e, užtikrinti tinkamas sąlygas. Taip pat ar komisija domisi, ar užtikrinamos tokios sąlygos, orios laikymo sąlygos gyvūnams. Komisija turėtų parengti tikslesnę šios situacijos vizę, viziją. Ja, Dank, Frau Kollegin. Jetzt bekommt die Kollegin. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį poniai Ajūzo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, nos han descrito. Ačiū, pirmininkė. Išgirdome apie siaubingą bangininių situaciją, jų laikymo sąlygas. Pavyzdžiui, delfinai, jų atveju reikia laikytis CITES konvencijos nuostatų, o zoologijos sodų direktyvoje Tai taip pat numatyta, taip pat numatyta ir, pavyzdžiui, e, Ispanijoje e, galiojančiose įstatymuose. Trečdalis visų nelaisvė laikomų delfinų Europoje yra Ispanijoje. Ir kiek žinau, jų padėtis nėra tokia baisi, kaip, kaip ką tik buvo papasakota. Jais tinkamai rūpinamasi, jie yra e, saugomi, yra vykdoma susijusi švietimo politika ir pastarai dešimtmetį nevyko jokia prekyba delfinais Ir dauguma delfinų, kurie, kurie yra pas mus, yra gimę zoologijos sodose ir kiek aš žinau, jie laikomi geromis, gerose netgi puikiose sąlygose ir pristatyti siaubingą padėtis bent jau netaikytina Ispanijai. Kiek aš žinau, galbūt taip yra kitur. Nežinau, kaip įvertinti, kaip įmanoma įvertinti stresą, kurį patiria delfinai ir ar iš tikrųjų triukšmas juos neramina, nes tie delfinai, kuriuos aš mačiau, atrodė gana patenkinti ir zoologijos sodai aš lankiausi beveik visose, daugelį zoologijos sodų ir jie e, laikosi nu, nu, numatytų reikalavimų ir banginiams užtikrinamos tinkamos sąlygos. Kaip sakiau, Ispanijoje laikomas vienas raždalis visų banginių. bangininių. Ačiū toliau, panas Afronta. Ačiū, pirmininkė. Kolegė Ajūzo ką tik pasisakė ir Aš manau, kad problema yra ne vien tik tais, kaip laikomi bangininiai gyvūnai nelaisvėje ir kokie yra teisės aktai. Aš manau, kad e, problema yra kultūra. Mes e, e, žinome, kokie yra moksliniai duomenys ir jų turime paisyti. Mokslininkų duomenys liudė, kad šie gyvūnai, apie kuriuos kalbame, yra labai protingi. Ir jeigu mes tokį gyvūną laikome kokiame nors baseinėlėje, kad ir e, kokiamis geromis sąlygomis jos laikytumėm, tai vis tiek tie e, gyvūnai bus nelaisvėje ir jie tai supras, nes jie yra protingi. Prieš kokius 20 metų e, žmonės geriau susipažino su šiais bangininiais gyvūnais, e, kurių anksčiau nepažinodavo. Na ir dabar, kalbant apie bangininius e, gyvūnus, kurių išsaugojimas mus labiausiai domina, tai yra tie gyvūnai, kurie e, išvardinti pirmame ir antrame priede. bet e, pagalvokime ir apie tai, kad, pažiūrėjau, tie gyvūnai, kurie gimsta nelaivėje, nelaisvėje, jie negali būti išleisti į laisvę. Aš žinau, kad yra vykdomos įvairios švietimo kampanijos, kurios e, yra naudingos, bet e, ar teisinga vaikus mokyti, kad jie sumokėję už biletą gali mėgautis gyvūnų, kuris yra laikomas kokie nors, kokiame nors betoninėme baseine, nelaisvėje. Ir iš tikrųjų, ES e, dažnai e, sako, kad jį kovoja už politinius, taip pat ir kultūrinius pokyčius. Bet aš manau, kad iš tikrųjų ES turėtų siekti, kad pasikeistų kultūra, kad po penkerių metų e, jokioje ES valstybė narėje tokie protingi gyvūnai nebebūtų laikomi nelaisvėje. Ačiū toliau, pane Kilonoj. Thank you, Chair. Thank you, colleagues. Uh... Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegos. Norėčiau užduoti tik vieną klausimą komisijos vardu. Kaip Komisijai norėčiau užduoti klausimą, kaip komisija ketina reglamentuoti delfinų e, laikymo vietas, pavyzdžiui, Suomijoje mes uždarome savo delfinariumą ir e, kas nutiks tuomet su gyvūnais, ar komisija padės nu, įrengti vietas tiems delfinams kurie dabar yra ES delfinariumuose. Ačiū. Ačiū. Toliau, panas Ek. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Jau buvo nekarta sakyta, kad tokie bangininiai gyvūnai yra protingi, kad jie viską supranta. Ir iš tikrųjų šie gyvūnai yra labai išsivystę, tai patvirtina daug mokslinių duomenų. Aš kaip gyvūnų teisės ginantis aktyvistas galiu pasakyti, kad ir gyvūnai turėtų turėti pagrindinės teisės, kai kada jų elgesys panašus į žmonių elgesį. Dėl e, e, delfinų prieš e, trejus ketverius metus buvau susitikęs su Riko Berry. Tai buvo delfinų treneris, kuris treniravo delfinus televizijos serialui Flipper. Ir jis pasako apie tokį įvykį, kai delfinas atsisakė maitintis susirgo depresija ir galiausiai nusižudė, nes jisai trenkėsi galvą į baseino sieną, tol trenkėsi, kol uh, mirė. Ir mes uh, tokioje išsivyščiusioje Europos Sąjungoje turime nuspręsti tam tikras pagrindinės teisės suteikti ir gyvūnams, ypač e, tokiems gyvūnams, kurie e, e, elgesi taip protingai, kurie yra taip išsivystę. Ir aš norėčiau pasiteirauti Europos komisijos, kaip jūs šiandien vertinate uh, E, gyvūnų teisės tiek šiandien ir kaip Jūs manote, kokios jos bus ateityje? Ačiū. Suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui Van Brain, nes komisijai buvo pateikta pora klausimų. Prašom komisiją. Thank you very much, uh, Mr. Chair, and... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, pasižymėjome visas pastabas, kurias išsakėte. Pasižymėjome visą tai, ką sakė gerbėjami parlamento nariai. Labai svarbu iš pat paračių pabrėžti, kad yra prioritetas ES saugoti bangininius, tai yra nurodyta buveinių direktyvoje direktyva dėl zoologijos sodų yra skirta tam, kad galėtų papildyti tuos gamtosaugos srityje esančius veikiančius teisės aktus, apie kuriuos anksčiau kalbėjote, kad būtų galima patvirtinti priemonės dėl leidimų ir dėl inspekcijų. Tos priemonės, kurios yra nurodytos direktyvoje, tame tarp ir moksliniai tyrimai, ir švietimas, kad gyvūnai nepabėgtų, kad būtų užtikrintos geros sąlygos, Ir žinau, kad dabar iš pasisakymų tai kelia didžiausią susirūpinimą, kaip laikomi gyvūnai. Svarbu pasakyti, kad ši, ši direktyva yra labai griežtai pagrįsta subsidiarumo principu, daug labiau nei buveinių ar paukščių direktyva. Kitaip sakant, pačios valstybės narės turi imtis priemonių. Mes direktyvoje e, nesame numatę nei ataskaitų teikimo mechanizmo, nei kokio nors priežiūros komiteto ir valstybės narės neprivalo atsiskaityti komisijai dėl tokių priemonių, kokiu imasi. Tačiau mes jau esame parengę gerosios patirties gairės kalbėdamiesi su įvairiais suinteresuotais atstovais, bendruomėmis, tame tarpe Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacija, taip pat ir su kitais, kurių yra kitokia nuomonė, kalbant apie bangininius ir kitas gyvūnų rūšis. Mes komisijoje paprastai nerengėme gairių dėl tam tikrų gyvūnų grupių, neturime net patirties, kad galėtume pasakyti, e, kokios teritorijos reikia, kokios erdvės reikia bangininiams. Valstybės narės laikosi šios direktyvos ir jos turi, vadovaujasi moksliniais nurodymais ir tokiu būdu laikosi direktyvos nuostatų. Mes bent jau šiame etape neketinome teikti papildomų nuorodų dėl to, kaip yra laikomi bangininiai, neturime jokių rekomendacijų nei dėl uh, ta, uždarimo tų patalpų, kuriuose laikomi bangininiai. Ir tos patalpos, kurios netitinka zoologijos sodų direktyvos apskritai, kad būtų galima užtikrinti gyvūnų e, gerovę tose sąlygose, Tai tokie, tik tokiais atvejais uždaromos įstaigos, jeigu nesilaikoma reikalavimų. Mes ketinome, ketiname peržiūrėti zoologijos sodų direktyvą e, per e, REFIT e, programą, tą patį darome ir su paukščių ir buveinių direktyva. Na ir šių konsultacijų metu mes prašysime valstybių narių ir kitų suinteresuotų atstovų pateikti įrodymus susijusius su dokumentų įgyvendinimu bei tame tarpe ir dėl bangininių laikymo sąlygų kitais metais ketiname tai daryti ir tik tokiu būdu ketiname atliepti į Europos parlamento narių šiandien išsakytas pastabas. Ačiū. Labai ačiū. Aš manau, kad jau galime to ir baigti svarstyti e, šią temą. Dabar e, trumpai atsikvėpkime. Netrukus atvyks mūsų svečias, e, netrukus ir grįž mūsų pirmininkas, o paskui tęsime darbą. she's here. Okay. Okay. Dear colleagues, I think. Kolegos, manyčiau, kad galime pradėti tolesnį darbą. Ir mes Kitas mūsų klausimas yra naujo tarptautinio klimato kaitos susitarimo sudarimas Paryžiuje. Šiandien turime galimybę keistis nuomonėmis Europos investicijų banko pirmininku daktaru Werneriu Hoyeriu. Todėl e, jis yra Europos investicijų banko pirmininkas ir šiandien keisimės nuomonėmis dėl to, kokie yra lūkiščiai per COP21 ypač kai dėl finansavimo, nes šis klausimas yra labai svarbus per artėjančias dėrybas. E, tai buvo pripažinta e, pranešime, kuris kurio pavadinimas siekia naujo tarptautinio susitarimo Paryžiuje. Jis buvo patvirtintas per e, spalio 14 dieną Briuselėje vykusią plenarinę sesiją. E, Paryžiuje dalyvaus 15 narių delegacija. Na, o dabar norėčiau kreiptis į poną Jonathaną Taylorą. Jis yra Europos investicijų banko pirmininko pavaduotojas. Netrukus suteiksiu žodį ponui Hoyeriui. Jis e, pristatys šį klausimą, o po to laikysimės įprastinės tvarkos. E, pirmiausiai galėsite užduoti klausimus, o į juos mūsų svečio pono Hoerio paprašysiu atsakyti į visus iš karto. Po to bus kitas klausimų raundas, taigi prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, ponės ir ponai, šiandien man didelė garbė. E, ir e, kartu su kolegomis dalyvauti šiame posėdėje ir aptarti artėjantį COP21. Iš tikrųjų, geresnio laiko nebūtume suradę, nes e, New York'e dirbome prie tvaraus vystimosi tikslų ir Limoje e, per Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo susitikimą irgi buvo kalbama apie COP21 ir vadovaujant e, mūsų kolegoms iš Prancūzijams iš Prancūzijos. Per e, tris savaitės mes, e, už trijų savaičių mes jau būsime Paryžėje ir 196 šalis patvirtins naują Paryžiaus protokolą, kuriame bus numatyti veiksmai dėl to, kaip sumažinti temperatūrą dviejais laipsniais lyginant su prieš industriniu lygiu. Žinome, kad vyriausybės dirba kartu su įmonėmis, su investuotoriais ir e, galime pasiekti pereimo prie mažai emisijų išmetančios ekonomikos, užtikrinant išsaugant darbo vietas ir e, klestinti ekonomiką Europoje. Tačiau labai svarbu, kad tam būtų tinkamas finansavimas. Europos investicijų bankas yra pats didžiausias daugiašalės vystymo bankas kai kalbama apie finansavimo skirimą projektams susijusiems su klimato kaita. Mes dirbame kovodami, kovoje su klimato kaita ir tai e, buvo akivaizdu Limoje, kai e, per posėdžius su tarptautiniais bankais, Europos investicijų bankas buvo prieš akiją ir siekė įtikinti kitas institucijas ir kitus bankus imtis ambicingesnių projektų finansavimo. Mes tikimės skirti 100 milijardų eurų per kitus keliarius metus iki 2020-ųjų. E, Europos investicijų bankas atlieka katalizatoriaus vaidmenį, e, kai dėl įnašų iš privačių, ir priva, iš privačių investuotojų Apskritai mes finansuojame 30 procentų projektų ir e, per kitus penkerius metus bus skirta 100 milijardų eurų. E, mes norime pasiūsti finansų rinkai signalus dėl to, kokią veiklą rinksimės, kaip tikrinsime savo veiklą, kokie kriterijai bus nustatyti ir kaip bus stebimas procesas. Šis bankas tai vienintelis, kuris veikia visoje Europoje ir visose besivystančiose šalyse, e, ten, e, tuose šalyse, su kuriomis ES palaiko ryšius. Mes taip pat skleidžiame žinę, dalyjamis patirtimi. Bet kaip ES bankas mes susitelkėme ties europiniais projektais šiltnamio efektą sukeliančių dujų projektai turi poveikį visame pasaulyje, nepaisant to, kur tie projektai yra vykdomi. Ir išsivyščiusios ir besivystančios šalis e, turės naudos iš bendrai vykdomų projektų. Ne Europos Sąjungoje mes skiriame 2,1 milijardų eurų finansuodami e, su klimato kaita susijusius projektus besivystančiose šalise. Ir jūs mums suteikėte tokius įgaliojimus ir tikėkimės, kad juos atnaujinsite. Bet mūsų siekiai tuo nesibaigia. Norėčiau paminėti keletą pavyzdžių, kaip vykdomas finansavimas. Pirmia, pirmiausia, praėjusį mėnesį e, vyko susitikimas linijo, Limoje ir Jame dalyvavo daugelio finansų institucijų atstovais. Europos investicijų bankas e, prižadėjo padidinti savo finansavimą nuo 25 iki 35 procentų iki 2020 metų. Tačiau šis kiekis dar ne viskas. Norėčiau perėti prie kito klausimo. Mes susitelkėme nes tik ties lė... lėšomis, bet yra ir kiti dalykai, kurie labai svarbus, tai yra poveikis e, mūsų e, projektams, finansavimo ir prisitaikymo projektai. Ir klimato klausimų integravimas į banko standartus, metodus, kaip dirbame procesus. Taip pat analizuojame ir kiti finansavimo šaltiniai. Mes turime daug, naudojamės daugelį instrumentų ir produktų, yra daug finansavimo struktūrų, kurios gali pasitelkti valstybinės lėšas taip pat pasitelkti privačius investuotojus. Pavyzdžiui, kalbant apie finansavimą, norėčiau paminėti vadinamasis Green Bond žaliasias obligacijas ir mes 2007 metais jas išleidome, o dabar jų vertė yra 10 milijardų eurų ir jos yra išleistos 11 skirtingų šalių. Labai svarbu yra kiekis susitelkti ties tuo, koks poveikis bus finansuojant su klimato apsaugą susijusius projektus, labai svarbu e, padidinti finansavimą ir labai svarbu, kad būtų pasitelktos inovatyvios priemonėmis. Ponios ir ponai, e, yra ir daugiau iššūkių susijusių su duomenėmis ir tai gali atrodyti labai techniškai iš pirmo žvilgsnio, tačiau tai labai svarbu siekiant įveikti su klimato kaita susijusius iššūkius. Tikslas yra geriau suprasti, kiek lėšų yra išleidžiamos, kaip ir kokiems dalykams, kad būtų galima geriau įvertinti, e, ką reikia finansuoti. Todėl turime susitarti dėl metodikos, turime susitarti, kaip e, kaupti duomenis ir kaip išmatuoti veiksmingumą Mums pasistek, pasiseks tik tuo met, kai dirbsime su kitomis institucijomis ir kitais rinkos dalyviais. Būtent tai ir darome. Dirbame su EBPO, e, klimato politikos iniciatyva, CPI, Jungtinių tautų e, generaliniu sekretorijatu komanda ir taip pat kitais daugišalių vystimosi bankų ir nacionaliniais vystimosi bankais. Bet nereikėtų užmiršti, kad daugia šaliai vystimosi bankai ir nacionaliniai vystimosi bankai negalės vieni patys užtikrinti tinkamo finansavimo, net jeigu ir susivienys. Reikia, kad ir privatus sektorius e, investuotų žalėje infrastruktūrą. Vyriausybės vaidmuo yra užtikrinti e, reglamentavimą, kad būtų galima e, stabiliai ir saugiai investuoti į šias rytis. Jeigu būtų galima tai pasakyti, tai manyčiau, kad ir jūs, Europos parlamento nariai, e, turite atlikti savo vaidmenį ir formuoti Europos sąjungos teisėkūros procesą taip, kad būtų galima tinkamai finansuoti su klimatu kaita susijusius projektus. Norėčiau pasakyti, kad ES bankas yra pasirengęs dirbti su jumis ir per kitas savaitės ir vėliau. Ir suprantama, mūsų laukia pats didžiausias darbas, o dabar tikiuosi įdomios diskusijos ir tikiuosi, kad mano kolega e, pavaduotojas, ponas Teila, jis Europos investicijų bankos valdymo komiteto narys atsakingas už visus su aplinka, su klimatu susijusius klausimus ir taip pat mūsų atstovas, nu, mūsų nuolatinės atstovybės atstovas Briuselėje jums atsakys į visus klausimus. Ačiū. Pradėkime pirmą klausimų raundą. Įvabelėt EPP frakcija, dvi minutės. Man, uh... Ačiū pirmininkė. Uh ponė pirmininkė, gerbiamas direktoriau. Malonu Jūs čia matyti, ačiū, kad atėjote į mūsų komitetą. Labai atidžiai klausėmės Jūsų pasisakymo, ypač dėl ketvirtojo veiksmo, kurį pristatėte Ir noriu pasakyti, kad šiandien ketvirtadalis EEB finansų yra skiriami e, su klimato apsauga susijusiams priemonėms, konkrečiai e, energijos taupimo programoms. Mūsų galva tai veiksmingiausia priemonė e, spręsti CO2 iš metalų problemą. Galbūt būtų gerai, kad tai taptų svarbiausia klimato, kovos su klimato kaita priemonė Kitaip sakant, reikėtų įtvirtinti energijos taupimo pirmąjį principą visose projektuose, kurių imasi EIB. Kitas mano klausimas yra skirtas taršos leidimų sistemai. Kaip žinote, direktoriau, mes rengiame e, visapusišką taršos leidimų sistemos reformą ir numatome steigti modernizavimo fondą Komisija siūlo EIB suteikti svarbesnį vaidmenį atrenkant ir parengiant projektus šioje srityje. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu, ypač modernizuojant projektus, įtraukiant, moder, projekt, kalbant apie projektus skirtus energijos infrastruktūros, energijos įrenginių įrengimų modernizavimui. Ką Jūs manote apie tai, apie komisijos rengiamą pasiūlymą dėl taršos leidimų sistemos? Ačiū. Žil Parnieu. Ačiū. Pirmininkė ponė, pirmininkė ponė, vicepirmininkė. Tikrai džiaugiuosi Jūs čia matydamas. Mes e, žinome apie visus EIB veiksmus, priemonės įgyvendinamas e, šioje kovoje su klimato kaita, bandant sustabdyti klimato kaitą. Ir dėl to jūsų dalyvavimas čia ypač svarbus, nes po kelių savaičių prasidės COP21 renginys e, Paryžiuje ir klimato kaita kova su klimato kaita turėtų būti svarbiausių Paryžiaus klausimų ir mes žinome, kad jūsų vaidmuo yra labai svarbus, pernant prie mažai anglimi taršios ekonomikos, e, gyvendinant šį pokytį. Tai bus vadovų susitikimas, kur bus kalbama apie kovą su klimato kaita. Taip pat ten bus kalbama apie tai, kaip pakeisti ekonomikos paradigmą, kaip at, ir kaip suprantate, jūsų vaidmuo ateityje bus labai svarbus, siekiant įgyvendinti šį ekonomikos paradigmos pokytį. Aš turėjau garbės dalyvauti Europos parlamentui rengiant pranešimą dėl COP21. Noriu paklausti apie subsidijas iškastiniai energijai. Jūs sakote, kad e, mažiau remsite šiuos projektus, tačiau 2000 13-aisiais parengtos naujos normos dėl iškasnės energijos naudo projektų. Nežiūrinti tai, šiems projektams skirta didelė suma iš Europos, iš tarptautinių finansinių institu, institucijų, net 20 milijardų eurų nuo 2013 iki šių metų numatyta skirti tokiems projektams. Mūsų laukia tikrai dar netrumpas kelias, kurį turime įveikti, kad kaip nurodoma mūsų pranešime, ateityje galėtume visiškai atsisakyti tokių subsidijų uh, iki 2020-ųjų atsisakyti visiškai e, iškastinio kūro bei e, kūro deginančių įrenginių. 20 e, procentų jūsų visų teikiamų paskolų teikiama kovo su klimato kaita projektams, 65 procentai e, pietinėms šalims, o kaip e, e, tai, kaimi, mūsų kaiminystės regiono pietinėms šalims, kaip pasiskirsto paskolos skirtos pietinėms ir, e, e, ir, ir, ir, ir rytinėms šalims. Tai, tokie būtų mano klausimai ir aš iš anksto dėkoju Jums už atsakymus. Pone Gerling dabar. Ačiū pirmininkė. Noriu pasisveikinti ir aš su jumis. Norėčiau, kad daugiau pakalbėtumėte apie planus padidinti finansavimą klimato kaitos projektams nuo dabar iki 2020-ųjų. Jungtinės karalystės vyriausybė yra pareiškusi, kad jis skirs 5,8 milijardus iki 2020-ųjų ir tai yra dvigubai daugiau 2020-aisiais, ne 2014-aisiais. Tai yra tikrai nemažas skaičius. EIB valdyba, kaip jūs ir minėjote, praėjusį mėnesį paskelbė taip pat ir TVF EIB e, e ir TVF susitikime e, paskelbta, kad finansavimas klimato kaitos, klimato kaitos ryčiai bus padidintas 35 procentais. Tai labai gerai, aš to labai džiaugiuosi. Bet aš norėčiau išgirsti daugiau apie konkrečius planus, skirtus įgyvendinti šiuos, pasiekti šių tikslų, ypač apie tai, kokiems projektams skiriate prioritetą, ko, kokių prioritetų pagrindų juos atrenkate. Kalbėjote apie tai bendrai, bet būtų įdomu išgirsti detalesnės informacijos. Taip pat norėčiau išgirsti apie tai, kaip jūs vertinsite tų projektų pasiekiamus rezultatus. Ačiū toliau, panas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė, ponia Hojeri. Ačiū už tai, kad atėjote į mūsų posėdį. Dėkoju už įspūdingus skaičius, kuriuos mums pristatėte. Uh, apie klimato kaitos projektų finansavimą iš AIB. Mano klausimas labiau susijęs su bendraja finansavimo sistema ir tuo, ką AIB e galėtų nuveikti šioje srityje. Užduodu šį klausimą, nes nemažai žmonių sako, teigia, kad tos AIB e iniciatyvos yra svarbios, tačiau klimato kaitos projektų finansavimas prasidės paspartės, kai pakeisime finansavimo sistemą. Pateiksiu pavyzdį. Bloomberg e, energijos finansavimo institucija pavadino e, dabar ga, galiojančią sistemą e, iš esmės skatinančią iškastinio kūro naudojimą, nes e, apskaičiavimo sistema pasenusi, taip pat e, E, įstrigęs, taip vadinamas įstrigęs bankose turtas yra svarbu. Dar vienas dalykas, kreditų reitingavimo e, agentūros vertina riziką tik trejų metų laikotarpyje, o dauguma tokių projektų egzistuos daugiau nei trejus metus po investicijų. Yra struktūrinių problemų mūsų finansų sistemoje, kad, kad iš tikrųjų pasiektume konkrečių rezultatų klimato projektų finansavimo srityje. Tačiau galbūt šios užduoties galėtų imtis EIB, e, panaudodamas turimas žinias ir pasitelkdamas savo įtaką finansų sistemos pokyčiams. Thank you very much, uh, Ms. Kilonen. Pane Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja.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 Taip noriu paklausti, kokio poveikio e, sieksite, pavyzdžiui, e, greitaigių geležinkelių linijų tiekimas yra svarbi finansavimo sritis. Jeigu norime e, dėkti įvairia rūšio transporto sistemas, kokių projektų reikia, reikia ne, ne tik infrastruktūros projektų ir kitų susijusių projektų, ar investicijų bankas rengėsi pradėti finansuoti naujos kartos daugia rūšio, įvairia rūšio transporto, pavyzdžiui, terminalų statybą bei tvarias transporto paslaugas, e, skatinti pereimą prie mažai CO2 taršių alternatyvų, skatinti kitokią kūro infrastruktūrą. Ar vis dėlto ir toliau finansuosite projektus skirtus iškastiniam kūrui? Ir galiausiai klausimas apie finansavimą žemės ūkio sektoriuje. Ar EIB E, yra finansavęs projektus, kuriais siekiama sumažinti žemės ūkio emisijas e, iš žemės ūkio sektoriaus Europ, visame pasaulyje ir tik Europoje. Ir kaip rengėtės spręsti šį klausimą, ypač kaip projektai bus susijęs su žemės ūkiu. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Hoy. Ačiū. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui Hoyert sako ponas Eichhaut, už tai, kad pas mus apsilankė ir viską papasakojo. Man iškilo porą klausimų, norėčiau sužinoti, ką jūs manote. Visų pirma, dėl anglės kainų. Kaip žinia, Europos investicijų bankas e, mano, kad iki 2030 metų e, anglis kainuos apie 50, o paskui e, eurų už toną, o paskui iki 2050 metų ta kaina gali išaukti ir iki 100 eurų. Bet e, ar tai buvo atsižvelgta, kas atsitiks, jeigu realybėje anglės kaina išliks žymiai mažesnė negu kad tikisi EIB? kaip tai atsilieps EB gyvendinamų projektų kaštams. Mums svarbu, kad e, būtų tinkamai reformuota ir ETS sistema. Dabar dėl emisijų standartų e, kolega Gebrandis e, kalbėjo apie tai, kad nemažai investuotojų perina prie kitų energijos rušių nuo iškastinio kūro. Ir dabar dažnai kalbama apie 550 gramų kilovatui. Kyla, emisijų dėl, kyla problemų dėl emisijų susijusių su e, iškastiniu kūru. Galbūt reikėtų dar labiau sumažinti emisijas iškastiniam kūrui. E, keturis penktadalius šių emisijų jau sunaudoja um, Jungtinė karalystė. Manau, kad dabar e, ta EIB nustatyta riba 550 yra gerokai per aukšta, reikėtų pasvarstyti apie tai, kaip ją sumažinti. Merci également. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū e, direktoriaus, tai, kad atėjote pas mus. Ne vieno projekto to tikriausiai nerementi, jei prieš tai neįsitikinate, kad, jo, kad jis bus naudingas, užtikrins pridėtinę vertę. Kad projektai būtų naudingi, jie turi būti tiksliniai ir labai kruopšiai paruošti. Kalbant apie finansavimo mechanizmus, e, tai e, teikiant pagalbą besivystančioms valstybėms, finansų teikimas e, projektams kovai su kai, klimato kaita buvo labai e, abejotinai e, sutvarkytas. Turiu klausimą. Kokias priemonės siūlysite, kad išvengtumėte projektų išbarstimo, suskaldimo ir kaip užtikrinsite, kad projektų vertinimas vyks ir po jų įgyvendinimo? Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kaip svarbu uh, E, nepamiršti ir sušvelninimo priemonių, sušvelninimo politikos. Apie tai kalba pasaulio e, e, vystimosi bankas, kokių kriterijų pagrindų galima aiškiai nuspre, nuspręsti ir įsitikinti, kad vietoje gyvendindamas projektas atitinka tarptautinius reikalavimus. Ar galime tikėtis, kad interpretavimas po COP21 e, konferencijos nebus pernelyg išplėtotas? Taip pat manau, kad kai kurie veiksmai ne, projektai nepasiekia iškelto rezultato ir, ir Dar vienas svarbus dalykas tai veiksmų sritis. Žinoma, mes susijame, sus, susidurėme su pla, pasaulinė problema, tačiau EIB strategija šioje srityje ir čia remiuosi 2015 e, paskelbtų leidinių, ten siūloma e, ma, E, mažinti investicijas į sunkia pramonę, bet didinti investicijas į e, technologijų plėtojimą. Manau, kad daugybė EIB investicijų išėjo už ES ribų ir matome, kad dėl to visiškai nusmuko mūsų pramonė, e, buvo, dingo daug darbo vietų. Taigi, direktoriau, kokia reikia kokį prioritetą e, atrenkant investicinius projektus skirsite e, rimtos e, perspektyvios pramonės sektoriaus sukūrimo Europos Sąjungoje? Mėly kolegos, labai ačiū už klausimus. Dabar vyksta pirmas diskusijų etapas, kuriame dalyvauja koordinatoriai. Kiti komiteto nariai galės pasisakyti per antrą diskusijų etapą. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos investicijų banko atstovams, tam, kad jie atsakytų pateiktus klausimus. Ačiū pirmininkė, mane tikrai padrasinote, e, tikrai e, norėčiau atsakyti į visus jūsų klausimus. Aš su kolega dalinuosi tais klausimais, už kai, klausim, kai kuriuose klausimuose jis žymiai geriau nusimano, taigi ten pasitikėsiu jo nuomonę. Tikrai galiu pritarti tam, kad reikia daug kalbėti apie energetinį veiksmingumą. Kol kas mes savo ribų dar nepasiekėme. Mes pristatėme investicijų planą Europoje, ES valstybės narės dabar diskutuoja. Kol kas valstybės narės nedaug investuoja į pastatų atnaujinimą, bet vis dėlto tai gali turėti poveikio klimato kaitai, į tai reikėtų atsižvelgti. turėtumėm raginti atnaujinti pastatus ne tik naujasias, bet ir senasias valstybės narės. Paryžyje vyks konferencija gruodžio mėnesį. Ji bus be galo svarbi, ne vien tik dėl to, kad bus svarstami be galo svarbus klausimai, bet dėl to, kad turėsime unikalią progą Ir iš politinės pusės pasakyčiau, jeigu ne tada, tai kada į Paryžių susirinks patys svarbiausi e, politiniai veikėjai, kurie sieks proveržio kovos su klimato kaita srityje. Ir ko gero dar labai ilgai neturėsime kitos tokios progos. Iš tikrųjų, Europos parlamentas jau patvirtino savo pranešimą apie tai. Aš manau, kad mums reikia tikrai didžiulės paramos tam, kad galėtumėm įtikinti tuos, kurie dar dėlse pritarti kompromisui Paryžiuje tikrai netaip lengva diskutuoti su tarptautinėmis finansų įstaigomis. Yra tokių kolegų, kuriems daro tokį didžiulį įspūdį trumpalaikės užimtumo programos įvairiose regionuose ar šalise kad e, jie net neskiria reikalingo dėmesio šiai klimato kaitos klausimams skirtai konferencijai. Aš esu įsitikinęs, kad tikrai Paryžėje galima pasiekti pokyčių. Dabar dėl finansinės sistemos. Man atrodo, kad galbūt čia pervertiname savo jėgas. Tikrai suprantu tai, ką jūs sakote, bet tiesiog neįmanoma, kad viską prisimtų vienas tarptautinis bankas. Svarbu pagal, taip, pagal kokias taisyklės mes veiksime, kai bus baigtos derinti bankų sąjungos paskutinės detalės, tuomet bus Putina kurti ir tinkamą kapitalo rinkų sąjungą. Jeigu tai nebus padaryta, tai ir toliau e, Europos rinka išliks fragmentuota. Ir Man atrodo, kad tai labai svarbu kalbant ir apie skaitmeninę ekonomiką. Bankas, kuris buvo įsteigtas kaip institucija, turės prisidėti prie bendros rinkos suformavimo. Dabar ta bendra rinka yra tikrai labai fragmentuota, nors e, savo pobūdžiu ji yra globali. Bet e, tam, kad suformuotumėm tokią rinką, mes turime tik tais regioninių, e, nacionalinių priemonių ir tai yra skandalas. Dabar dėl įvairių transporto rūšių. Man atrodo, kad mes einame e, teisingu keliu. Junkeris paskelbė savo planą ir dabar yra reikalingos strateginės investicijos, bet reikia rasti protingus sprendimus. Mes nebūtumėm galėję to pasiekti prieš 60 metų, bet dabar kalbant apie įvairias transporto, e, įvairių transporto rušių naudojimą, tai tikrai tai yra e, mums labai svarbus prioritetas. Dėl anglės kainų gal Džonas galėtų šį klausimą pakomentuoti, gal jis galėtų pakomentuoti ir EPS. Tai dabar ir perduosiu žodį ponui Taylor, jeigu neprieštaraujate. Ačiū, pirmininkė, aš pasistengsiu atsakyti į kiek įmanoma daugiau klausimų. Gal e, ir rizikuoju, kad kartosios pasakysiu, kad pritariu tam, kas buvo pasakyta apie energetinį efektyvumą. Mes kol kas pasiekėme nepakankamai, ne dėl to, kad to nenorime, bet dėl to, kad viskas yra tikrai sudėtinga. Daugelis projektų yra labai smulkus, mums reikia rasti būdų jiems apjungti. Mes esame numatę 2 milijardus e, tokiems projektams finansuoti, 6 e, milijardus atsinaunančiams energijos šaltiniams. Iš viso yra 9 milijardai, daugiau neturime. Bet ko gero reikėtų panaudoti ir modernizavimo fondą. Jeigu mūsų bus paprašyta prisidėti prie modernizavimo fondo, tai mes melai tą padarysime, bet reikia nustatyti ir tam tikrus kriterijus. Mes galėsime dalyvauti e, e, tik tame šiame fonde, jeigu ir toliau galėsime e, vadovautis savais paskolų teikimo kriterijais, kai yra gyvendinami energetiniai projektai dėl subsidijų iškastiniam kūrui. Jas reikėtų mažinti. Dabar yra įgyventinama tokia energetikos politika, kuri yra neutrali, neutraliai taikoma įvairioms energijos formoms, bet aišku, ir čia yra taikomi e, kriterijai, pavyzdžiui, 550 gramų emisijų kriterijus. ir mes neketiname teikti finansavimo e, projektams, kurie susiję su nešvariais energijos šaltiniais. Taigi mes būtent šiais kriterijais vadovaujamės. Toliau dėl išorės veiksmų iš tikrųjų daugelis mūsų veiksmų, kurių mes imamės už ES ribų, yra kaimininėse šalise ir manau, kad tai tęsis ir ateityje. dėl stambesnių projektų. 35 procentai e, yra susiję su bendra paskolų suma. Tai yra tos paskolos, kurios suteikiamos už ES ribų. E, yra skolinama toms šalims, kurios e, yra laikomis, laikomos šalimis gavėjomis, tam, kad būtų galima įgyvendinti 100 milijardų e, tikslą iki 2020 metų. Taigi čia nekalbama apie ES valstybės narės. Bet e, mes dabar kalbame apie 2,1 milijardą eurų. Mes bandome pasiekti 25 E, procentų tikslą. E, dabar yra jau paskolinta 19 milijardų ir mes tikimės, kad e, iki kad pavyks pasiekti ir 100 milijardų tikslą iki 20 metų. Dabar dėl strateginės peržiūros mes turėtumėm e, daugiau dėmesio skirti ne vien tik tais e, projektų rezultatams, bet ir e, tam, kiek jos buvo investuota, vadinamam input, ne vien tik tais output. Mes daug konsultuojame su kitais bankais tam, kad galėtumėm įvertinti projektus, įvertinti ir tai, kokį poveikį jie turėjo Toliau dėl pono Gabrandi klausimo. Na, tai, ne, tai šiek tiek viršė mūsų kompetencijos e, e, ribas. Bet man visai patinka tas pasiūlymas, kad e, ir toliau būtų vadovaujamasi atsargumo požiūriu. Bet, na, galbūt reikėtų šiek tiek e, atnaujinti, atsižvelgti modernius pokyčius, tačiau antra vertus reikėtų e, vengti e, neteisingų paskatų ir neteisingų veiksmų iš kitos pusės. Aš norėčiau pritarti pirmininkui dėl transporto sektoriaus. Yra tikrai pateikta daug pasiūlymų, gerų pasiūlymų dėl įvairių transporto rušių derinimo. Mes tikrai norime skatinti ir remti tokius projektus. Na, o dabar atvirai atsakysiu į jūsų klausimą. Ar mes jau e, įgyvendiname kažkokiu tai projektu, kurių pagalba bandėme sumažinti emisijas žemės ūkio sektoriuje? Atvirai pasakysiu, nežinau. Negaliu kategoriškai atsakyti taip ar ne. Bet aš nematau jokių priežasčių, kodėl mes neturėtumėme tokių projektų vykdyti. Toliau dėl anglės kainų. Kalbant apie mūsų pačių vertinimus susijusius su projektais, tai mes e, iš tikrųjų e, naudojame tokį kriterijų kaip anglijas kaina 30-50 už toną. Ir mes manome, kad, būtų, kad tokia turėtų būti tikroji anglijas kaina. Ir mes uh, Nesinaudojame e, e, rinkos anglės kainą, kuri yra nurodyta ETS. Tai yra maždaug 7 eurai už toną. Ir e, nelabai mums toks požiūris patinka. Mes orientuojamės į tikrąją anglės kainą. Toliau dėl emisijų standartų EPS išleidimo normų. Jie buvo patvirtinti, šios normos buvo patvirtintos prieš dviejus su pusę metų. Ir kai buvo atlikta peržiūra, mes e, sutarėme, kad dabar e, projektas buvo įgyvendintas jam įpusėjus Po, 19, po 18 mėnesių, atsiprašau, vėl bus peržiūrama politika, tuomet bus atlikta išsamesnė peržiūra. Jūs kalbėjote apie 550, bet ar tas skaičius 550 būtų toks pat, naudojant vienokią ar kitokią metodologiją. Galbūt taikant kitokią metodologiją būtų 450. Aš manau, kad vis dėlto po pusantrų metų mes turėsime daugiau aiškumo apie šios skaičius. Na, dabar paskutinieji klausimai. Paskutinis klausimų blokas apie tai, kad mes tinkamai vertiname, ar projektai yra naudingi ir veiksmingi. Aš pasakysiu štai ką. Be abejo, mes ir toliau atidžiai stebėsime, kaip yra įgyvendinami projektai, kokios naudos jie atneša, ar jie veiksmingi. Mes vadovausime tokiu pačiu požiūriu kaip ir anksčiau. Manau, kad jau atsakiau į daugelį klausimų. Į tos klausimus, į kuriuos galėjau atsakyti. Sakiau, kad tai atitinka apimtį, bet e, nežinau tikro atsakymo dėl tų projektų, kurie vykdomi ne Europos Sąjungoje, taigi tą klausimą negaliu atsakyti. Į šį klausimą atsakysime vėliau. Ačiū, o dabar galime pradėti antrą klausimų ratą. Ir pirmiausia, ponas Peterlė. Ačiū pirmininkė. pirmininkė Hoyer. Ačiū už aišku pristatymą. Aš suprantu, kad Europos investicijų bankui aišku, koks yra jo vaidmuo, jūs atliekate labai svarbų vaidmenį. Uh, Žinome, kad e, turėdami ambicingus tikslus galima sulaukti e, didelių prieštaravimų. Kitaip sakant, didelius tikslus sunku pasiekti. Šiuo metu rengėme dvišalius susitarimus dėl dvišalių bendradarbiavimo. Visų tų susitarimų neminėsiu, tačiau dėl šių susitarimų, pasirašę šiuos susitarimus, mes galėsime savo nusistatytus tikslus apjungti su bendrais tikslais, kurie bus nustatyti per Paryžiaus konferenciją. Aš esu parlamentinių ryšių su Indija komiteto pirmi, e, grupės pirmininkas ir norėtųsi matyti, kaip e, veiksmai plėtojasi. Mes norėtume šiuos tikslus įtraukti ir į savo bendradarbiavimo su Indija. Indija buvo viena iš sparčiausiai per 20 metų augančių šalių. Pavyzdžiui, jeigu turėsime galvoje Kinijos vystimosi modelį, tai galėsime padaryti išvadą, kad emisijos padidės ne vieną kartą. O jeigu emisijos padidės, tai bus sunku pasiekti nusistatytų tikslų. Laikausi tokios nuomonės. Iš tikrųjų, turėtume Europos investicijų banką įtraukti į Indijos ekonomikos žalinimą. Tai būtų ir ES, ir Indijos interesams. Na jau dabar norėčiau paklausti štai ko. Kaip jūs e, matytumėte Europos investicijų banko vaidmenį tokiame proje projekte? Manau, kad vis dar šie klausimai yra atviri ir Tad manau, kad kartu galėtume pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. Toliau ponas Branin. Ačiū pirmininkė. Buvo, e, norėčiau pakalbėti apie medžius, miškus, medieną. Miškai atlieka svarbų vaidmenį bent jau ES 10 procentų emisijų yra absorbuojami medžių ir šis procesas labai svarbus. Norėčiau paklausti apie tuos projektus, kurie buvo finansuojami dėl to, kad pietinėse valstybėse būtų e, atsodinami miškai. Ir taip pat e, kaip dėl medžio naudojimo, pavyzdžiui, tradiciniai e, namų statybai, nes kad būtų naudojama e, labai daug energijos reikalauja statyba iš betono, todėl reikėtų daugiau statyti statinių iš medienos bet galbūt e, medienos pluoštą būtų galima panaudoti drabužių gamybai. Galbūt tai su medienos panaudojama kartu su medvilne. Gal šioje srityje Europos investicijų bankas finansuoja projektus, taigi norėtųsi apie juos sužinoti. Ir dar dėl žemės ūkio miškininkystės būtų įdomu paklausti, nes jeigu žemės ūkiai teisingai bus, jeigu žemės ūkija bus teisingai panaudojami e, medžiai, tai žemės ūkio gamyba gali padidėti 30 procentų, ypač turint galvoje pietinės valstybės. Taigi medžiai gali atlikti labai svarbu vaidmenį e, kovojant su klimato kaita. Taigi paskutinis klausimas toks. Ar sutiktumėte su to, kad geriausias žmogaus draugas yra ne šuo, o medis? Ačiū. Pane Višnevska. Ačiū pirmininkė. Gerbiamasis pirmininkė, pirmininko pavaduotojau. Kaip manytumėte, Ar esama tokių projektų ar projektų kategorijų, kuriems nesuteikiamas finansavimas ir jeigu taip, tai kokie kriterijai yra taikomi, kokiais kriterijais remiantis neteikiamas finansavimas. Aš turiu galvoje tuos projektus kitus, kurie yra susiję su anglimi, anglies deginimu, ar į tokius projektus bus atsižvelgiama. Kitas klausimas yra susijęs su energijų apsirūpinimo, energijos saugumo. Ar ES bus taikys kriterijus dėl poveikio apsirūpinimui energiją, nes jeigu sumažinsime uh, investicijas, e, pavyzdžiui, šio laikinės technologijas pagrystas anglimi, tai tai turės neigiamą poveikį mūsų šalį. Na ir toliau turėčiau dar vieną klausimą. Europos komisija pateikė pasiūlymą dėl investicijų valdybos. Europos investicijų bankos investicijų valdybos. Trys valstybių narių atstovai joje dalyvauja ir komisijos atstovas. Kaip manytumėte, ar tos šalys, kurios negauna lėšų iš banko, galėtų dalyvauti valdyboje ir priimti sprendimus dėl tų šalių, kurios gauna? Ir kodėl Europos investicijų bankas nenori teikti paramos šiems procesams, juk 1,5 procentai 2015 metais buvo skirta finansa miškininkystiai tai nėra daug, bet dėl klimato apsaugos jūs išleidote 19 milijardų ir tik 1,5 procentų buvo skirtas e, miškų atsodinimui. Norėčiau paklausti, kodėl. Ačiū toliau Faija. Ačiū pirmininkė. Labas vakaras mūsų svečiams. Iš tikrųjų, e, svarbu, kad būtų e, siekiama sušvelninti, sušvelninti klimato e, kaitos padarinius, pavyzdžiui, 2 procentų, 2 laipsnių tikslą. Bet kaip tai pasiekti, pavyzdžiui, besivystančioms šalims, ką jos turėtų daryti ir kaip būtų galima įtraukti privatų e, sektorių tam, kad būtų galima surinkti apie 100 milijonų dolerių per metus. Šios sumos turėtų būti e, skiriamos besivystančioms šalims. Toliau Kaip įvairios šalis turėtų kovoti su klimato kaita? Siekiama, kad e, valstybės e, sunaudotų kiek įmanoma mažiau anglijas, bet kokie yra procentiniai dydžiai, e, kokie yra siekiami procentiniai tikslai susiję, pavyzdžiui, su atsinaunančia energija. Ačiū, toliau panas Elimovič. Ačiū. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį, ačiū už jūsų pateiktą darbo apžvalgą. Turėčiau du klausimus. Pirmasis. E, gal e, turėčiau jį užduoti labai drąsiai, tai iš karto atsiprašau visų. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie netinkamas paskatas, iškreiptas paskatas. kai taikomos iškreiptos paskaitos, kad būtų, paskatos, kad būtų pritrauktas privatus kapitalas, kad būtų investuojama į technologijas į, in, ir tai yra investicijos susijusios su kova su klimato kaita. Taigi aš norėčiau uh, jūsų paklausti, kas yra, tie, kas yra tos iškreiptos paskatos ir ko reikėtų politikams atsisakyti. Taigi mes esame čia ir esame pasirengę jūs užklausyti. O antras klausimas, vėlgi turiu jį užduoti labai drąsiai. Na, yra toks dalykas, e, apie kurį niekas nedrįsta kalbėti. Žinome, kad kai kurios šalys net negali numatyti, kada jų emisijos patie, pasieks aukščiausią tašką. Vienos šalys meluoja pateikdamos informaciją apie savo šmet, šalį išmetamus teršalus ir kaip aš suprantu, jūs norite, kad būtų didesnės investicijos E, jūs didinsite savo investicijas nuo 25 iki 23-25 procentų. Taigi norėčiau paklausti, kaip jūs tai darysite, kad būtų pasiektas tas dviejų laipsnių tikslas. Na, nesitikiu konkrečių skaičių, tik norėčiau žinoti, kokios būtų proporcijos. Ačiū. Ačiū, ponia Šiopirik. Ačiū. Džiaugiuosi Europos investicijų bankų, banko atstovų pateiktą informaciją. Tikrai įsivaizduoju, kas vyks Paryžėje, bet aš atstovauju Niderlanduose žemės ūkio sektoriaus atstovus. Mes kalbame apie 35 procentus ir norime, kad būtų pasiektas tvarios energijos lygmuo iki nustatytos dienos, buvo kalbama apie metaną, buvo kalbėta apie atsinaujinančios energijos šaltinius, fosfatus, tam irgi nustatyta data. Prieš dvi savaitės buvau didelėje įmonėje, na, aš nekalbu apie tą 35 procentų finansavimą, bet norėjau pasakyti, kad subsidijos tikrai reikalingos. E, subsidijos iš, ap, iš apivartinių taršos leidimų yra išleidžiamos e, energijos gavybai iš vėjo. Jūs vykdote didelius projektus. Štai pažiūrėkite, kokia situacija Vokietijoje mes turime galvoti apie ateitį, juk tai labai svarbu. Ir kiek laiko visą tai užtruks, nes daug kas norėtų gauti atsakymus iš karto dėl atsinaujinančių anglies šaltinių. Tai buvo paskutinis e, kalbėtojas prašęs žodžio. Dabar žodis jums atsakymams. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, na tai tikras iššūkis, nes Jūsų klausimai atskleidė tiek patirties ir išmanimo, kad aš matau, kad man bus sunku atsakyti. Džiaugiuosi, kad šalia manęs sėdi ponas Silvaras, nes jis atsakingas už aplinkosaugos ir klimato kaitos klausimus. Pabandysiu atsakyti bent į keletą užduotų klausimų iš strateginio požiūrio. Ponas Peterle apibrėži e, sąsajas tarp ambicingų tikslų e, ir pasipriešinimo jiems iš kitos pusės. Mm, tai puikiai suvokėme, e, kai neseniai buvome, lankėmės New York ir Limoje ir kalbėjome apie visą tai. Manau, kad es išorės ryšiai apima ne tik e, vystomąją pagalbą, tai apima ir užsienio reikalus, e, klimato kaitos klausimus. Tai turėtų būti svarbia ES priemonė, kuri padėtų įtikinti mūsų partnerius svetur, kad jie turi labiau prisidėti. Bandau kalbėti mandagiai, bet kai buvo daugia šalių vystimosi bankų susitikimas. Ne, man nesusidarė įspūdis, kad visi vienodai supranta šių klausimų svarbą. Ir čia ir slypi iššūkis, nes politinė aplinka dar niekada ne, nebuvo tokia tinkama palanki e, sėkmingai COP21 baigčiai su aplinkosaugos politika susidūrė pirmą kartą e, ryšiuose su Kinija prieš 20 metų. Ir galiu pasakyti, kad Kinijoje suvokimas, supratimas apie aplinkosaugą taip, taip pa, pa, pažengė, kad mes puikiai sutarėme su ta šalimi. Jūs turite daugiau patirties apie tai, kokia yra patirtis Indijoje, bet e, pan, patirtis panaši. O JAV prezidentas yra pasirengęs pasiekti rezultatų. Ir jeigu tą šansą praleisime, e, Manau, kad kitus 10 ar 15 metų keliausime per dykumą. Taigi tai turi būti atlikta šiandien. Tačiau tai reiškia taip pat, kad ES turi pradėti veikti globaliau. Tas pasakytina ir apie mus. Europos investicijų bankas, kaip ES bankas, prima iššūkį būti ES finansinė atrama už ES ribų. Mums skirtos lėšos, e, erdvė manevrams, kurią turime, yra ribota. E, na, 10 procentų. 90 procentų mūsų projektų turi būti ES viduje. ES e išorės paskolų teikimo mandatas, mūsų darbo mandatas netrukus turės būti peržiūrėtas. Ir būtent jūs nuspręsite, kiek erdvės manevrams mes turėsime už ES ribų. Aš suprantu, kokie iššūkiai mūsų laukia Europos Sąjungoje ir ekonomikos atsigavimas dar tikrai neįvyko. Čia irgi laukia iššūkiai, bet yra ir kitų klausimų. Ir klimato kaita yra vienas iš aktualesnių ir čia turime atverti duris pasauliui ir su, su, sudaryti partnerystės finansų sritise su šalimis kaip Indija ir, ir, kito, ir kitomis. Kalbėdamas apie miškų vaidmenį Aš turiu pasakyti, kad visiškai pritariu jūsų išsakytams mintims iš tikrųjų dėl šio klausimo svarbos. E, šuo ar medis, na, nežinau, kaip reikėtų atsakyti šį klausimą. Santykis yra ypatingas, bet kalbant apie žmogų, na, man maloniau apkabinti šunį, bet jeigu noriu Jeigu kalbame apie statybinę medžiagą, apie statybinės medžiagos kokybę, tai žinoma, čia abejonių nelieka. Žemės ūkis, miškininkystė, platesnėme kontekste. Sakyčiau, kad mums tai yra nauja teritorija. Bankas niekada aktyviai neveikė žemės ūkio srityje, tai vis dar išlieka nedidelės svarbos e, sritis bank, bankė. Esame pasirengę čia veikti, bet visų pirma turime sukaupti patirties, kad būtume tinkamas partneris, nes dabar dar negalime būti tokiu partneriu, kurį rimtai žvelgtų ypač žemės ūkio sektorėje, bet esame pasirengę e, dirbti. Pirmieji ženklai to yra ir mes dirbsime toliau. Klausimą apie Anglį ir, ir netinkamas paskatas, aš palieku tą klausimą atsakyti ponui Taylorui. Bet aš nesupratau klausimo apie investicijų komitetą. Atvirai pasakius, nėra tokio komiteto, kuriame valstybės turėtų po vieną atstovą, bankas tik tai vieną. Tai yra modernizavimo fondas. Na taip, bet jis nesusijęs su EIB visiškai dabar jau. Čia tikriausiai buvo kelių institucijų mišinys. Man atrodo, kad viską at, aptariau. Bet noriu kreiptis į Jūs dėl sąsajų, dėl banko ir parlamento sąsajų. Labai atidžiai peržiūrėkite išorės skolinį mandatą, kai ateisiu pas jūs dėl klimato kaitos, dėl e, tvaraus plėtojimo tikslų, visamosios pagalbos, kai jūs į skirtingus komitetus užduotis patikimos bankų yra milžiniškos, tačiau mes per metus tam galime skirti tik ribotą kiekį lėšų ir tai turi būti pasikeisti. Galbūt jūs galėtumėte padėti įtikinti tarybą ir komisiją, kad tai pasikeistų. Bent jau nesteigti naujų institucijų tam tikslui. Ačiū. Noriu pasakyti keletą dalykų, nes beveik viskas jau aptarta. Dėl bendradarbiavimo priekyboje mes, žinoma, esame Europos politikos priemonė ir jeigu priekyba e, reikalauja tam tikrų priemonių, kur, kur, kurios būtinos, tai mes einame, ta, ta kryptim mes sekame paskui, o ne atvirkščiai dėl miškų ir medžių noriu kai ką pasakyti. Mes turime dukterinį klimato fondą. Tai yra fondas skirtas miškų atstatymui, at, atsodinimui, ypač Latino Amerikoje. Dirbame ten draugę su JAV ir tos pastangos yra gana sėkmingos ir tikimės ir toliau mm, plėsti tas pastangas ir aš pritariu banko pirmininko žodžiams dėl miškų atsodinimo. Tai svarbus dalykas ir mes remiame tokią veiklą, jeigu yra geri praktikai, mes juos remiame. Biomasė, kita vertus, yra medienos produktas ir mes taip pat remiame kai kurios projektus susijusių su biomase. Mes skatiname miškų atsodinimą ir taip pat naudojame miškų produkciją, kad, kad paremtume švarios energijos naudojimą. Pane Višnieskai turi išėjo ir tikriausiai mes atsakysime jai kitų būdų, bet ji kalbėjo apie tai, kokie projektai turėtų būti atmesti. Jau sakiau anksčiau, atmetami tie, kuriuose e, išmetalų kiekis yra 500, daugiau nei 550 mg. Mes tengiamės e, energijos rūšies požiūrių išlikti neutralus ir todėl tai atsiliepia energi, kai kurių energijos rūšių panaudojimai. Ji klausė, kodėl miškų atstatymui skiriamas tik 1,9 milijardų eurų už 19 milijardų eurų. eurų tai kaip pirmininkas sakė, tai sritis, kurioje dar turime pasitemti, sukaupti patirties, kita vertus e, tiek skirta dėl to, kad tik tai tie gerų projektų mums buvo pasiūlyta, kuriuos galėjome atrenkti. Negalėjome daugiau nieko padaryti, bet žinoma, norėtume daugiau nuveikti. Buvo užduota keletas klausimų apie tai, ką darome, kad pasiektume 100 milijardų eurų tikslą per metus iš šiaurės į pietus. Svarbu pabrėžti tai, kad šis tikslas apima privatų, privataus sektoriaus dalyvavimą. Mes atliekame savo darbo dalį, kaip pirmininkas jau sakė, didindami tą sumos dalį, kurią mes skiriame klimato kaitos tikslams, šalims, tai, kurios gali dalyvauti toje kategorijoje, bet be bejonės kiti turėtų nuveikti daugiau, kad pasiektume tą reikalingą lygmenį netinkamos iniciatyvos, perversiškos iniciatyvos. Na, aš kalbėdamas turėjau omeny, kad pavyzdžiui siūloma, kad protingos rizikos ir ribojimo taisyklės patvirtintos prieš keletą metų iš tikrųjų neskatina finansinių institucijų investuoti į ekologiškesnius projektus, nes jie yra rizik, susijęs su didesnė rizika, ir pensijų fondai tikrai nėra skatinami rimtis tokių projektų. Ir šis neskatinimas, kuris net, ne, nebūtinai atitinka visų o, politinių tikslų, turėtų būti pakoreguotas. Tai nėra mūsų patirties ir išmanimo sritis. Aš tik noriu pasakyti, kad tai na, yra daugybė minčių pastebėjimų, an, an, analizių, kurios visos e, daro tokia išvada, kaip pasiekti 2 procentų tikslą. Galiu pasakyti štai, kad 20, mūsų bendras tikslas 25 procentai ir kaip sakėte, norime pasiekti 35 procentų tikslą. Tai susijęs su šalimis už es ribų. Tačiau aiškiai noriu pasakyti, kad mes Geriausia, ką mes galėtume padaryti, užtikrinti, kad mūsų teikiamos paskalos tai bus tik tai lašas vandeninė, bendrai bandant pasiekti 2 procentų tikslą, nes tai neapimis, neapimis daugia šalių vystomosios pagalbos bankų, tai turės būti daug platesnio masto pastangos. Jūs klausėte apie investicijas atsinaujinančius šaltinius ir ką daugiau galėtume nuveikti. Na, trumpai tariant, rengiamės kiek įmanoma daugiau e, investuoti į atsinaujinančius šaltinius, bet mums reikia, kad mums pateiktų gerus projektus, kad galėtume juos finansuoti. Ir būtent taip viskas e, vyksta ir veikia. Ačiū. Thank you very much for your answer and Labai ačiū už jūsų atsakymus. Tikrai buvo be galo naudinga diskusija su jumis. Manau, kad tikrai naudinga kars nuo karto surenkti tokias diskusijas, nes jūs galite išklausyti, kokie yra Envi komiteto prioritetai kas svarbu šioje srityje dirbantiems Europos parlamento nariams, o taip pat jūs galite atsakyti ir mūsų klausimus. Labai ačiū. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. E, Skalbiu vienos minutės per trūkelę, paskui perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Colleagues, we can. Uh, Mėly kolegos, teskime posėdį, mums dar liko vienas klausimas mūsų darbo atvarkėje. Tai yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį leidimo naudoti bis 2 etilheksiftalatą suteikimas. Aš iš karto norėčiau suteikti žodį pranešėjui Pavel Pots, kuris mums ir paaiškins, kodėl yra iškeltas šis prieštaravimas. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau jūsų visų paprašyti šiek tiek kantrybės, išklausykite mane, aš kalbėsiu čekų kalbą. Taigi, mėly kolegos, aš norėčiau Jums papasakoti, kodėl mes pasipriešiname komisijos pasiūlymui dėl septyniarių metų išimties suteikimo e, labai e, pavojingai e, kancerogeniai medžiagai DEHP. Ši medžiaga ypač pavojinga e, nešioms moterims ir vyriškos lyties vaisiams, kurie gali išsigimti. Taip pat ši medžiaga gali sukelti smegenų, o taip pat ir e, sėklydžių vėžį. DEHP yra endokrininė sistema ardanti medžiaga ir nėra jokio saugaus kiekio, nėra tokio kiekio, kuris gali būti laikomas saugu, saugiu. Ši medžiaga kaupėsi mūsų e, kūnuose, mūsų organizmuose ir aš esu įstikinęs, jeigu būtų galima, jeigu būtų e, leista naudoti šią medžiagą e, gaminant PVC E, turinčių produktų, e, tai tuomet e, galima būtų galvoti ir apie tai, kaip šią medžiagą pakeisti kitą, kuri būtų tinkama naudoti fiziologinę ar ekonominę prasme. Taip pat mūsų tikslas yra užtikrinti žmonių sveikatą ir taip pat aplinkos apsaugą. Noriu paminėti E, ir kai kuriuos teisės aktus. Pavyzdžiui, yra direktyva dėl e, tam tikrų kenksmingų medžiagų naudojimo elektroninėse prietaisuose. Tose direktyvoje kalbama ir apie DEHP uždraudimą. Šis naujas komisijos pasiūlymas prieštarauja ir e, kitiems komisijos pasiūlymams. Šis naujasias pasiūlymas pasirodė spalio mėnesį, bet ši medžiaga Kaip kad nurodyta reglamento 1907-57 straipsnėje daro didžiulę žalą žmonių sveikatai. Neturėtų net kilti klausimų dėl šios medžiagos autorizavimo arba leidimo naudoti. DEHP dabar yra laikoma retrotoksinė medžiaga. Bet tai reikštų, kad ši medž... yra tam tikri leidžiami saugų šios medžiagos kiekiai, bet tokie kiekiai nėra taikomi endokrininę sistemą ardančioms medžiagoms. Dabar šiame komisijos pasiūlyme mes matome žymiai didesnės galimybės naudoti DEHP, PVC produktuose, ypač minkštuosiuose PVC produktuose. Komisijos pasirinktas požiūris prieštarauja ir žiedinės ekonomikos e, idėjai. Mūsų frakcija e, šių metų e, Liepos mėnesio rezoliucijoje teigiame, kad kai kalbama apie medžiagų perdirbimą, E, tai e, iš žiedinės ekonomikos savoką nereikėtų įtraukti pavojingų e, medžiagų perdirbimo. Ši medžiaga gali patekti ir į vandenį, ir į dirbožėmį, į kraują, į šlapimą. Pavojus kyla mums visiems, bet ypač nešioms moteriams ir vaikams. Ši medžiaga trukdo vaikų vystimuisi. DEHP yra viena iš dažniausiai aptikimų tinkamų medžiagų, e, kuri ardo e, endokrininę sistemą. Komisija atliko e, konsultacijų su visuomenė, konsultaciją su visuomenė ir jų metu paaiškėjo, kad šią medžiagą galima pakeisti kitą arba kitomis. Ir e, tikrai e, negalima pateisinti DEHP naudojimo e, E, užtikrinant e, adekvačią kontrolę. Šios medžiagos atnešama žala nusveria jos naudą. Ir dar vienas faktas e, šokiruoja. Dokumentuose, dokumento planke gana arogantiškai teigiama, kad buvo atliktas poveikio vertinimas ir kad Ir rašoma, kad ši medžiaga turi ekosociologinių privalumų. Bet ką tai reiškia? Ir taip pat rašoma, kad nėra adekvačios kontrolės priemonių užtikrinančių, e, kaip e, ši, apl ši medžiaga e, veikia aplinką. Aš galėčiau tęsti ir tęsti. Tos įmonės, kurios e, e, prašė leisti naudoti šio, šią medžiagą, jos negalėjo rodyti, kad jos gali užtikrinti, kad ir tose įmonės dirbantis darbuotojai nepatirs rizikos, nepatirs pavojaus. Aš manau, kad čia buvo nueita tikrai per toli. Prašau jūsų paramos, noriu paprašyti komisijos atsimti šį pasiūlymą. Ačiū. Thank you very much. Ačiū. Ponas Džabo vietoj kolegos. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti panai Pavel Pots už jo atliktą darbą ir už visą tai, ką jis pasakė. Esu įsitikinęs, kad tema labai svarbi Visų šimtų procentų jam pritariu. E, DEHP yra tokia medžiaga, kuri turi labai neigiamą poveikį sveikatai, yra rizikinga sveikatai ir ją labai sunku kontroliuoti. Buvo atlikti tyrimai ir nustatyta, kad ši medžiaga potencialiai sukelia neigiamą poveikį konkrečiai neščiosioms embrionams ir būtent vyriškos lyties embrionų vystimuisi ir gali sukelti suaugusių vyrų nevaisingumą. Taigi tai yra dėl šios medžiagos poveikio vyriškos lyties embrionams, kai yra veikiamos neiščiusius. Nustatyta, kad perdirbimo gamyklos, perdirbimo gamyklose poveikis, DEHP poveikis gali pasiekti tokį lygį, dėl kurio gali pada, būti padaryta nepataisoma žala embrionui. Rizika yra reali, didelė ir nustatyta, kad leidimas naudoti šią medžiagą e, reikštų daugybę lygų visoje Europoje. Taigi su šia medžiaga reikėtų elgtis labai apdairiai ir siūlyčiau ir netgi sakyčiau, kad neįtikėtina, net likus atitinkamų tyrimų ir studijų yra ketinama leisti naudoti šią medžiagą, juk visų pirma, ryč yra nurodomas atsargos principas, kad būtų gauti įrodymai, jog tam tikra medžiaga nėra žalinga ir tik tuomet ją galima naudoti. E, kalbant apie tai, yra ir kita problema Tai taip pat ir klausimas komisijai. Įmonės, kurios prašė suteikti leidimą naudoti šią medžiagą, neprašė leidimo naudoti procedūrą, kuria remiantis būtų galima naudotis, naudoti šią medžiagą socialinį, remiantis socialinėmis ir ekonominėmis priežastimis. ECA pradėjo naudoti šią procedūrą ir padarė išvadą, kad ekonominė nauda yra didesnė už žalą sveikatai ir todėl reikia suteikti leidimą naudoti šią medžiagą. Todėl norėčiau paklausti komisijos, ar galėtumėte tai patvirtinti, kad leidimo procesas keičiasi, nes agentūra pakeitė procedūrą. Taigi mano klausimas toks, kodėl agentūra atliko šį darbą, nors jos nebuvo prašoma to daryti. Ir dar vienas dalykas, ar verta naudotis šią procedūrą, ir padidinti šios medžiagos poveikį darbuotojams ir padidinti galimą riziką sveikatai. Ar iš tikrųjų nauda yra didesnė už riziką sveikatai? Ponas Pots minėjo Europos parlamento rezoliuciją kurioje rašoma, kad palaipsniui reikia atsisakyti šios medžiagos naudojimo. Ačiū. Ačiū. Toliau panas Buzoj. Ačiū, pirmininkė. Taip, DEHP yra toksiška medžiaga, nekartosiu visų argumentų dėl šios medžiagos naudojimo. Didelį nerimą kelia DEHP toksiškumas, N Tai yra endokrininė sistema ardanti medžiaga, pavojinga žmogaus sveikatai ir tai buvo pirmoji medžiaga, kuri pagal ryč buvo klasifikuota kaip žalinga, remiantis 14 priedė nurodytai tomis šešiomis sudėtinėmis dalimis. Ir ji, ši medžiaga naudojama beveik visoje elektros ir elektroninėje įrangoje. Ir DEHP yra plačiai naudojama ir kaip PVC, PVC yra naudojama įvairiuosiuose dalykuose, tokiuose kaip statybinės medžiagos, dirbtinės kalėdų eglutės ir taip toliau. Labai svarbu rasti saugias alternatyvas, kurias būtų, kuriomis remiantis būtų galima gaminti ir PVC, ir kitus gaminius kurie yra Europos rinkoje, kad būtų galima naudotis alternaty, naudoti alternatyvės medžiagas, procesus ir kad vartotojai, kad per viešasias konsultacijas išsakyta piliečių nuomonė būtų svarbi, kad būtų įvertinta šios medžiagos ekonominis tinkamumas. Du komitetai pateikė nuomonę, rizikos vertinimo komitetas ir socialinės analizės komitetas. Abu komitetai išsakė didelį susirūpinimą, tačiau ir pareiškėjas neįrodė, kad gali kontroliuoti darbuotojų patiriamą riziką. Man didelį nerimą kelia ir tai, kad E, DEHP naudojama ir medicinos prietaisuose, tokiuose, kurie yra tiesiogiai liečiasi su neščiosiomis naujagimiais. Taigi reikėtų apriboti tos produktus, kuriuose yra DEHP medicinos prietaisuose. Bet kas gali uždrausti panaudoti perdirbtų medžiagų naudojimą? Ir mano nuomonė, nėra išpildytos sąlygos, kad būtų suteiktas leidimas ir nėra įrodyta, kad rizika būtų tinkamai kontroliuojama. Todėl pasisakau už tai, kad palaipsniui būtų atsisakoma DEHP ir kad leidimas būtų suteiktas, kad būtų rasta medžiagų, kurios galėtų, būti, kurios galėtų pakeisti DEHP. Ačiū. Ačiū, pane Berger. Ačiū, pirmininkė. Mane suneramino kolegų pasisakymai apie DHP. E, leidimo išplėtimas mane uh, E, man, man ypač rūpi žmonės, vertinant tai, kaip pastatai perdirbami šiandien, jie e, perkeliami, išvežami tiesiog į kitą vietovę ir ten perkeliami. E, tai taip pat tikėtina, kad visos juose buvusios medžiagos, PVC bei kitos taip pat yra perkeliamos. Tai pakyla į, tos medžiagos patenka į vandenį, į žemę, į augalus, į žolę ir taip pat jos patenka į žuvis, į paukščius. Ir jeigu jos paplinta, jų kontroliuoti neįmanoma. Ir leidimas panaudoti jas perdirbimo, leidimas siūlymas tą leidimą taikyti perdimo procesui, man atrodo, yra rizikingas. Ir aš neįsivaizduoju, kaip kas nors pridėjęs ranką prie širdies galėtų pažadėti, kad iš tikrųjų ta medžiaga nepateks į aplinką. Jei ji pateks, tai tik pamastykime, kokią žalą to, to, ta medžiaga atneštų platesniai biosferai. Pritariu pono pokiš reikštai e, pozicijai ir siūlymai pareikalauti komisijos, kad ji nesuteikti to leidimo e, išplėtimo. Ponas Pedičinė. Ačiū. Jau girdėjome apie tai, kad DEHP yra endokrina erdanti medžiaga taip pat yra toksiškai veikia e, reprodukcinius gebėjimus. 2011-aisiais komisija įtraukė tą medžiagą į tų medžiagų sąrašą, kurias būtinai reikia uždrausti ES, atsisakyti jų. Ftalatai vis dar yra, salatų vis dar yra plas, plastiko gaminiuose. E, tačiau egzistuoja ir tvarių plastiko alternatyvų rinkoje, kur naudojamos, e, tokios, kur naudojamos mažai ftalatų turinčios molekulės. Kodėl vis dar svarstama, ar, ar naudoti THP medžiagą? Ligoninės E, vis dar turi teisę naudoti įrangą, kurioje gali būti DHP. Intensyvios priežiūros skyriuose, e, vaikų priežiūros skyriuose, kur, kur reikia e, vamsdelių, gali pasitaikyti tokių, to, tos medžiagos jeigu ta įranga naudojama ligoninėse, gaminama Kinijoje, Azijoje, Latino Amerikoje, ji labai nesunkiai gali patekti į Europą. Todėl mes sutarėme, kad nereiktų duoti leidimo tų, tos medžiagos naudojimą ir visiškai palaikome pranešimo autoriaus siūlymą. Ačiū, sako pirmininkas, dabar, man atrodo, reikia suteikti žodį komisijai atsakymams. Ponas Klaus Berent. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems parlamento nariams, tiems, kurie komentavo ir pasisakė už patiktą pasiūlymo projektą. Norėčiau atsakyti kai kuriuos e, išsakytus teiginius. Daug kas E, akcentavo, kad DHP yra endokrina ardanti medžiaga. Kalbant apie te, leidžiamas vertelės, leidžiamas ribas, e, tai turi būti laikomasi apribojimu numatytų ryšio reglamento 14 priedė. Tai yra e, medžiaga turi būti e, toksiška reprodukciniai sistemai. Ir DHP ir trys, trys kiti ftalatai priskirti prie endokrininės liaukas ardančių medžiagų joms taikytinas ryč reglamento vienas iš priedų, tačiau procesas identifikavimo dar nėra baigtas, kad medžiaga būtų identifikuota kaip, kaip pavojinga tuo požiūriu, buvo pradėtas daug vėliau, po to tik tai, kai buvo pristatytas prašymas leidimui ir žinoma pareiškėjai apie tai neužsiminė savo prašymą ir jie neprivalėjo to daryti, kaip jau sakiau, ryč reglamentas aiškiai apibrėžė, kokią žalą turi kelti medžiaga, turi daryti medžiaga tas sprendimas dar neprieitas ir komisija privalo teikti šį pasiūlymą, nes valstybių narių ECA komitete e, nebuvo pritarta siūlymui DHP paskelbti endokrininės liaukas ardančią medžiagą. Jeigu mums pavyks e, pasiekti, kad e, E, būtų primtas tas sprendimas, tai pasikeis medžiagų, medžiagų kandidačių sąrašas, tačiau nieko nesikeis ryčio reglamento priedo požiūrį. Taigi ta, nebus taikytinas 14, dar negalios ryšio reglamento 14 priedas. Noriu pabrėžti, kad rizikos vertinimo komitetas ekoje nerekomendavo um, atsisakyti duoti leidimą jie nemano, kad e, darbuotojams e, DHP kelia riziką. Tačiau tas komitetas aiškiai akcentavo, kad nėra rizikos žmonių sveikatai, plačiai visuomeniai, jeigu naudojami gaminiai pagaminti iš to, to, tokios rūšės plasmasės. Visus šios uh, faktus mes peržiūrėjome kalbant apie darbuotojams kylančią riziką, numatoma prievolė stebėti, kaip darbuotojus veikia tas galimas susidūrimas su tokia medžiaga, nes visi suteikiami, net jeigu leidimas naudoti to, tą medžiagą išduodamas, tai po to privalomai turi būti peržiūrimas. Ir numatomas reikalavimas, kad privalu stebėti, kaip darbo aplinka, kurioje yra ta medžiaga veikia darbuotoja ir po to peržiūrėti sutiktą leidimą. Noriu priminti, kad, kad tie, kurie dirba iš, su perdirbta, mm, iš PVC pagamintą plasmasę, jų e, situacija nėra naujas dalykas. Ryčio reglamentas įpareigoja komisiją atsižvelgti į pareiškėjo situaciją, o pareiškėjai šiuo atveju yra įmonės dirbančios su perdirbtais PVC gaminiais ir jie pateikia alternatyvų. Tačiau ar yra medžiagų, ku, ku, kurios galėtų pakeisti PVC, kuriame, kuriame yra DHP? būtų keista, jei pareiškiai, tie pareiškiai imtų, imtų gaminti naują PVC, naujus PVC gaminius su DHP. Iš tikrųjų egzisto, egzistuoja alternatyvos. Tais atvejais, kai nori įmaišyti tą medžiagą į naujai gaminamą PVC, tačiau situacija yra kitokia. Prašymo autoriai e, dirba su perdirbama plasmase e, jie perdirba atliekas ir jeigu jiems reikėtų technologijų, kuri pašalintų DHP ir SEAC, nusprendė, kad nei ekonominių techninių požiūrių tai nėra įmanoma ir, ir tinkama. Buvo klausimas, ar perimas prie kontrolės kontrolė grindžiamos proceso prie ekonominiais sumetimais priimamo sprendimo yra įmanomas. Taip, pareiškėjai turi laikytis tam tikrų saugumo reikalavimų ir yra prie išvados, kad jie yra netinkami. Pareiškėjai ne, nesugebėjo įrodyti, kad jie laikosi tinkamų saugumo reikalavimų. Niekur nenurodyta, kad pareiškėjas privalo įrodyti kai kuriuos kitus aspektus. Mes sulaukėme daug prašymų šiandien ir prašymų autoriai bando įrodyti, kad jie e, tenkina tinkamos kontrolės kriterijus. Bet galbūt tais atvejais, kai, kai e, jiems nepavyksta gauti leidimo pagal šią procedūrą, jie bando e, gauti leidimą per socialinę ekonomiką. E, socialinės ir ekonominės procedūros kelią. Mes pasiūlėme įtraukti stebėsenos reikalavimą ir noriu pabrėžti, kad e, e, DHP turinčių PVC perdirbimu užsima daugybė, daugybė įmonių. Jeigu jos gamina naujus gaminius iš tokios medžiagos, jiems nereikia naujų leidimų. Tai vadinama integruoti perdirbėjai, apie tai kalba ir rizikos vertinimo komitetas. Yra daugybė įmonių, kurios ir toliau iš atliekų perdirbimo būdu visiškai be mūsų leidimų, nes jiems to leidimų nereikia, toliau gamins naujus gaminius. Ponas Pedičiniui kalbėjo apie importą ir apie tai, kad egzistuoja tikimybė, kad mus pasieks importas, importuojami gaminiai su DHP. Iš tikrųjų taip yra. Dabar Europoje nėra pribojimų, kurie plačiu mastu pasipriešintų, neleistų e, DHP e, turinčių gaminių tiekimo į rinką draudžiama, draudžiami žaislai, taip pat kai kuria elektroninė įranga, tačiau kitais atvejais e, įmanoma tiekti į rinką e, plasmasę, kurioje yra DHP ir tokie reikalavimai netaikomi gamintojams trečiosiuose šalise. Taigi, jeigu mes to leidimo neduosime, vis tiek e, bus galimybė importuoti DHP turinčius gaminius ir kai praeis 14 priedė e, numatyti terminai, ECA privalės peržiūrėti situaciją ir ECA ir dirba šiuo, šiuo tikslu, tačiau šis procesas dar tikrai nėra baigtas ir mes dar nežinome, ko, kokia, kokios baigties tikėtis. Tačiau jeigu kokia, pasitvirtintų kokią nors riziką, mes būsime pasirengę a, leidimą atšaukti. Sakyčiau, tai buvo visi užduoti klausimai. Komisija peržiūrėjus abiejų atsakingų komitetų e, nuomonės pritarė sek išvadoms, kad e, tolesnio gaminių perdirbimo nauda, jeigu tos įmonės toliau tuo užsiims bendrame kontekste, nėra, nekelia didžiulės rizikos žmogaus veikatai. Ir jeigu, jeigu bus pateikti nauji duomenys, kurie įrodys, kad ta rizika yra didesnė, tuomet, žinoma, tie suteikti leidimai bus atimt, atšaukti arba jeigu iškils kitos naujos aplikybės, kurių pagrindų būtų galima pradėti naują iš ankstinę peržiūrą. Taigi, bendrai apibendrinant, mes pritarėme išreikštam susirūpinami dėl DHP ir nesiginčiame dėl to, kad ji yra pavojinga, bet ryčio reglamente numatyta medžiagų klasifikavimo sistema yra labai tiksli, specifinė ir reik, jeigu neįrodyta, kad e, iš tos medžiagos pagaminti gaminiai kelia grėsmę vartotojams, komisija turi išduoti leidimą tiems toms perdirbėjų įmonėms. Ačiū. Dabar žodis ponui Pots ir ponui Javorui. E, děkuji ještě jednou, pane předsedo. Já <laughs> Ačiū pirmininkė. Na, manęs nenustebino e, komisijos išsakyti argumentai. Europos komisija tiesiog patvirtina tai, ką aš ir sakiau savo pasisakymo pradžioje. Tai vis dėlto yra endokrininę sistemą greunanti medžiaga. Ir jeigu e, nėra baigti tam tikri procesai, tai nereiškia, kad e, tai, apie ką mes kalbame, nėra tiesa. Juk svarbiausia yra žmonių sveikata, o ne e, biurokratiniai procesai, kurie jau buvo baigti 14 dienų anksčiau ar vėliau. Juk ne biurokratija turėtų būti svarbiausia ir sprendimų prieimimo procesas. Dabar dėl RAK, dėl rizikos vertinimo komiteto. Šis komitetas sako, kad nerekomenduoja autorizuoti šios medžiagos vartojimo, tai kokiu dar tolimesnių diskusijų reikia. RAK komitetas sako, kad e, Komisijos pasiūlyme nekalbama apie patikimą kontrolę, kad šios medžiagos naudojimas, kad DEHP naudojimas nesukels rizikos e, sveikatai. Koks yra tokios medžiagos perdirbimo tikslas? Ar e, tas tikslas yra, kad medžiaga e, vis judės aplinkoje? Juk tai nėra pagrindinis perdirbimo tikslas. Toliau dėl SERK. Aš labai atidžiai e, perskaičiau e, visus dokumentus ir iš jų paaiškėjo, kad nebuvo jokio poveikio vertinimo dėl plataus DEHP naudojimo. Tokio poveikio vertinimo nebuvo. Tai kaip Europos komisija e, gali tvirtinti, kad E, jie atsižvelgia į socioekonominius poreikius. Kartais tie poreikiai ir gali būti pateisinami, bet jeigu mes palygintumėm socioekonominį poveikį su poveikiu žmonių sveikatai, tai kas atsitiks? Jeigu komisija sako, kad nėra E, jokių teisės aktų, e, kurios, e, kurie neleistų importuoti tokių medžiagų. Jeigu iš tikrųjų egzistuoja tokie teisės aktai, tai komisija netinkamai atlieka savo darbą. Reikia ir tokių teisės aktų, kurie draustų DHP importą. Taigi, jeigu mes kalbame apie biurokratinius procesus, kurie turėtų apsaugoti tuos, kurie gamina nuodus, jeigu tuos gamintojus reikia saugoti labiau negu kad Europos gyventojus, tai kam iš viso tokia Europos Sąjunga reikalinga? Rydienos balsavimas parodys, kas yra svarbiau mums. Ar reprodukcinė ir onkologinė Europos gyventojų sveikata, ar galimybė e, naudotis e, pigiais e, produktais pagamintais iš PVC, kurie buvo pagaminti naudojant nuodus. Tai manau, kad viskas paaiškės rytoj per balsavimą. Pana Žiavar, aš noriu šitą pastiklinti, galbūt neteisingai supratau komisijos atsakymą, bet jūs liktai ir sakėte, kad visai manoma, kad buvo naudojamas socioekonominė procedūra, bet to neprašė pats pareiškėjas. Ar iš tikrųjų taip, ar ne? Ar pareiškėjas e, prašė vadovauti socioekonominiais kriterijais ar ne? Ir kitas klausimas. Man atrodo, galų gale, štai kas svarbiausia. Kaip mes manome, ar minkštųjų PVC gaminių, kur yra daug, kur yra didelė DEHP koncentracija, mums padės konkuruoti su pigiais gaminiais iš Kinijos ir ar tai taip svarbu, kad mes e, e, susitaikysime su tuo, kad šimtai tūkstančių e, moterų darbuotojų užaugins nevaisingus sūnus. Kas mums yra svarbiau? Labai ačiū. Man atrodo, po šių klausimų vėl reikėtų steigti žodį komisijai, tam, kad jį trumpai atsakytų, paskui galėsime baigti šio klausimo svarstymą. Um... Ačiū. Atsakymas į pirmą klausimą - taip. Pareiškėjai neturi nurodyti konkretaus kelio, kaip gavo leidimą yra tam tikros sudėtinės dalys, kurias reikia e, padaryti, informaciją, kurią reikia pateikti. Ir po to žiūrima. Vėlgi sistema yra labai biurokratiška, atsiprašau, bet taip nurodyta teisės akte. Jeigu leidimas nesuteikiamas, tai vis tiek įmanoma suteikti tą leidimą e, per renkantį socialinį ekonominį kelią. O antras dalykas yra toks, manome, kad negalima atsakyti, nesižvelginti visus šios tris atvejus. Kaip jau minėjau, šios medžiagos perdirbimas jau nėra ryč taikymos rytis ir daug valstybių narių naudoja DAHP ir, kaip jau minėjau, daugelis įmonių net nesivargino kreiptis dėl to, tik tai trys tai padarė. O kai dėl, taip pat reikia turėti galvoje ir importą. Mums kelia nerima darbuotojų sveikata ir būtent todėl mes e, pasitelkėme RAK rekomendacijas ir siekėme stebėti šiuos duomenis. O tuomet e, priimsime sprendimą turėdami visą informaciją arba suteiksime leidimą arba ne. Taigi, su visa pagarba į antrą klausimą galėčiau atsakyti taip. Ne, ne vienas dalykas ar kitas dalykas mums labiau svarbus, bet reikia kalbėti apie bendrą situaciją dėl tų trijų perdirbėjų. E, be to, tie produktai, kurie pagaminami iš perdirbtų medžiagų, kaip teigia rizikos vertinimo komitetas, nėra pavojingi. Ačiū. Diskusiją galime baigti o NV komitete dėl prieštaravimo balsavimas vyks rytoj, o bus balsuojama komitete, jeigu bus patvirtinta rezoliucija, lapkričio antrą dieną. Na, O dabar galime baigti šį vakaro, šio vakaro posėdį ir posėdį tęsime rytoj.